Dear colleagues, I, I don't think we should wait anymore. I, I, I know that there are still people who can come in, but, but I think we can... Gerbiami kolegos, nemanau, kad turime daugiau laukti. Nebegalima atidėliot posėdžių pradžios. Norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į šį posėdį. Vyksta bendras regi komiteto posėdis ir koter komiteto posėdis. Tai yra regionų komiteto ir kitos anglautos komisijos posėdis. Čiaugu matyti jūs visus, čiaugu matyti koter komisijos pirmininką, ponės Marek Vožineski yra čia, jis yra minėtos komisijos pirmininkas, mes bendrai pirmininkausime posėdžiui. Šiemet mes esame nusprendę renkti posėdžius bendrus, kur kelsime bendrus mums rūpimus klausimus, kalbėsime apie sanglaudos politikos pagrindus 14-20 e, metams ir dabar kalbėsim apie daugia pakopę valdyseną ir tikiuosi, kad taip pat kalbėsime šiame kontekste ir apie Elksenos kodeksą ir antrą mes kalbėsime apie tematinės koncentracijos klausimą. Mes taip pat norime aptarti sanglaudos politikos teritorinę dimenciją ir kalbėsime apie bendrą strateginę programą. Tai yra papildoma priemonė e, sanglaudos politikai organizuoti ateityje. Na, neturėčiau to kartoti, bet vis dėlto dar pakartosiu, kad mes susitinkame labai svarbių momentų, kritinių momentų. Europos parlamente mes jau esame pradėję dėrybas su taryba, nes esame teisėkuros proceso lygiai teisiai dalyviai dėl e, bendros strateginės programos ateities mes, kaip Europos parlamentas, esame įtraukti e, į institucinę diskusiją, sveta institucija, kuri turi pateikti nuomonę, kuri yra gyvybiškai svarbi. Vyksta taip pat ir dėrybos dėl daugiametinės finansinės programos. Tos dėrybos vyksta ne vienerios, kaip matote, mes jos aktyviai dalyvaujame ir jos nulems būsimą sanglaudos politiką, nulems tai, kaip ji atrodys ateityje. Parlamentas pirmą kartą e, istorijoje e, yra tokioje padėtėje, kai turi galimybę daugiau atsakomybės prisimti už mano minėtų politikų ateitį. E, Mes remsimės bendra teisėkuros procedūra, kitaip tariant, Europos parlamentas, kalbant apie sanklaudos politiką ir lygiai teisės teisėkuros proceso dalyvis kartu su taryba. Ir dėl to tos dėrybos yra iš tikrųjų tikros dėrybos, neformalios dėrybos. Būtent dėl to mums taip svarbu ieškoti reikiamų kompromisų, kurie nesusilpnintų e, sanglaudos politikos, kuri mums yra tokia svarbi. Kaip e, Jūs žinote, mes kaip Europos parlamento nariai ir aš manau, kad jūs taip pat kaip regionų komitetas, e, mes e, labai aktyviai giname šios politikos partnerystę. Mes manome, kad ši politika yra sistemos viena iš svarbiausių dalių, ne tik turint omenyje šios politikos demokratinį legitimumą, bet kalbant apie tos politikos taip pat efektyvumą, apie jos naudą. Uh, E, mums taip pat e, reikalinga šiek tiek daugiau lankstumo, kad galėtume perkelti ES e 2020 strategijos tikslus į įvairias programas, kad tai atsispindėtų investicijose, kad būtų galima atsižvelgti į miestų, į vietos bendruomenių specifiškumą, į regionų specifiškumą. Taigi, remdamiesi tuo principu, lankstumo principu, mes galėtume geriau atspindėti teritorijų poreikius ir jų galimybės. Visi čia susirinkę pritarė tam, ką mes vadiname produktyvesnių, geresnių pinigų leidimų, geresnėmis investicijomis. E, svarbu numatyti geresnę atskaitomybės procedūrą, kalbant apie kiekvieną iš politikų. Labai trumpai apie tą keletą temų, kurias pasirinkome diskusijoms šiandien. Uh, E, kalbėsime apie daugia pakopę valdyseną ir norėčiau pasakyti štai, ką mes nuolatos buvome ir toliau ketiname būti e, tos sustiprintos partnerystės principo lyderiais. Mes žinome, kad nieko čia nėra naujo, mes esame tą partnerystę užmesgę ne šiandien, ne vakar, jinai tęsiasi jau seniai ir mes žinome, kad įgyventinant šį partnerystės principą ES dar yra spragų, tad mums reikia tam tikrų saugiklių, tam tikro reguliavimo, kurie padėtų remtis partnerystę kaip vienu iš šios politikos principų. Mes norėtume, e, kad, kad reglamente numatytame taip vietos ir regioninės struktūros įgytų daugiau galių to reglamento dėka ir mes neturėtume e, su partnerystės sustarimais painioti partnerystės sutarčių, nes tai yra labiau susijęs su vietos valdų struktūromis ir vyriausybės struktūromis, kurios rengia atskiras programas. Ir mes taip pat norėtume, kad tiksliau reglamente būtų apibrieštas partnerių sąrašas įvairiose sritise e, ir socialiniame ekonominiam gyvenime. Kai dėl teminės koncentracijos norėčiau paminėti štai ką. Mes iš karto parlamente aktyviai pasisakėme kad, e, už tai, kad sanglaudos e, politika turi būti derinama su ES 2020 strategija. Mes manome, kad ši politika padeda įgyveninti labai konkrečias priemonės ir ES strategijos tikslus, tai padeda užtikrinti išmanų augimą ir e, tvarų augimą. Mes manome, kad tai gali sėkmingai būti gyvenita tik tada, jeigu turima pakankamai lankstumo, jeigu aktyviai gali veikti regionai, savivaldybės, jeigu jie, turima galimybių pritaikyti reikiamas programas prie įvairių e, regionų ir vietos e, struktūrų specifiškumo Teritorinė dimencija gaila nėra taip gerai atspindėta ir čia mes siūlome reglamente tam tikrus pakeitimus, kurie padėtų tą regioninį komponentą sustiprinti toje europinėje sąrangoje. Tai yra tokia specifinė situacija, galėčiau pateikti pavyzdžių. Ma, mums rūpi e, sąsaja tarp žemės ūkio vietovių ir miesto vietovių, mums rūpi e, toks klausimas kaip naujos priemonės, kurios yra skirtos e, įvairioms bendruomenėms vystyti. Mes pasisakome taip pat už geresnį programų ir politikų koordinavimą su egzistuojančiomis strategijomis ir mes taip pat pasisakome už tai, kad būtų vystomas teritorinis bendradarbiavimas, paremtas ir finansiniais ištekliais visoje Europoje. Dabar dėl bendros strateginės programos. E, iš tų priemonių, kurias turime, galėtume pasakyti štai, ką mes turime e, tam tikras taisyklės, visapimančias taisyklės ir aiškiasi konkrečias taisyklės, kurios padeda užtikrinti tam tikrą nuoseklumą tarp visų penkių naudojamų fondų, kuriuos galima pasitelkti iš ES biudžeto. Tai padeda užtikrinti geresnį koordinavimą ir padeda geriau ir išmaniau naudoti turimas lėšas. Taigi ta bendra strateginė programa ir yra va, būtent tokio pobūdžio dokumentas. Tiek būtų mano įvadinių pastabų, o dabar kviešiau Koter komisijos e, pirmininką pasisakyti. Prašom. E, Ačiū. Labai malonu lankytis čia kaip e, naujam regionų komiteto Koter komisijos nariui, pirmininkui. Kalbėsiu lenkiškai. E, prašau užsidėti ausinės. Cieszę, że po raz kolejny, tak jak co roku, spotykamy się z e, przedstawicielami komisji. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Man e, labai malonu dalyvauti čia kaip Koter komisijos pirmininkui, naujam Koter komisijos pirmininkui. Mes e, čia esame susirinkę labai svarbiu metu, todėl kad e, dabar vyksta dėrybos dėl bendrų taisyklių ir biudžeto procedūra taip pat yra prasidėjus. Biudžetas turės be galo didelę reikšmę mūsų ateičiai. Jeigu sanglaudai skirtos lėšos bus nepakankamos, tai tuomet visos tos taisyklės, kurias turėsime įgyvendinti, bus sunkiai įgyvendinamos. Sanglaudos politikos ateitis tuo būdu turės būti koreguojama ir mes turėsime galbūt keisti gairias ir kryptis ir to bijome. Mes kartu dalyvaujame dėrybose, todėl kad esame įsitikinę, jog ES sanglauda yra be galo svarbi. Mus taip pat domina Europos konkurencingumo sustiprinimas. Todėl turime vykdyti stiprią sanglaudos politiką. Tai atsispindi strategijoje Europa 2020. Regionų komitetas yra parengęs savo įvairių nuomonių šiuo klausimu. Ir kitais klausimais mes e, dar rengiame pranešimą dėl bendros programos. Aš beje esu pagrindinis pranešėjas šituo klausimu regiono komitete ir tikiuosi, kad e, per regionų komiteto plenarinį posėdį lapkričio mėnesį šis pranešimas bus patvirtintas. Aš puikiai suprantu, kad iki šiol parengtos mūsų nuomonės turi būti pakoreguotos ir peržiūrėtos. Visos e, mintis, kurios ten yra išdėstytos, turėtų būti kiek performuluotos ir apibendrintos. Yra taip pat tam tikrų aspektų, kurie netraukti į tuos pasiūlymus ir tai bus padaryta. Tikiuosi, kad kitais metais, sausio mėnesį, mūsų pranešimas, mūsų nuomonė šituo klausimu bus galų, galų gale parengta ir mes galėsime ją pateikti tarybai. Aš kartu su savo kolegomis rengiausi šios dienos posėdžiui Mes susipažinome su parlamento komitetų pranešimais. Visą tai yra apibendrinta 11 puslapių dokumente, kuriame yra pateiktos lentelės. Aš galiu konstatuoti, jog daugeliu aspektų mūsų nuomonės sutampa su parlamentu. Yra kai kurių nesutarimų ir požiūrių skirtumų, tačiau mano nuomonė tai netrukdo mums kartu veikti su tokiu stipriu partneriu kaip Europos parlamentas. Todėl esu įsitikinęs, kad mūsų pasiūlymai bus e, pranešėjų pateikti komitetams ir komisijai ir mums labai svarbu, kad darybose mes turėtume stiprų partnerį šalia. Regionų komitetas skiria labai daug svarbos sanglaudos politikai regionų komitete. Iš tikrųjų yra sutarėma šituo klausimu. Ir regionų komitete manoma, kad sanglaudos politika turėtų būti neribojama e, ateityje. Visi regionai turi turėti teisę į vystimasi ir dėl to sanglaudos politika tampa dar svarbesnė. Mes remme visus regionus, kurie išgyvena pereinamai laikotarpį, kurie pastaraisiais metais toliau vystėsi ir kuriuose pajamos yra padidėjusios. Tačiau mes suprantame, kad šitiems regionams reikia paramos. Todėl, kad e, nors ir yra nemažai ko pasiekta ir padaryta pažanga, vis dėlto tiems regionams turi būti ir toliau teikiama parama. Lygiai taip pat svarbu regionų komitetui yra remti daugia pakopę valdyseną. Komet buvome surengę posėdį su pakomitečiais, posėdžio metu priėmėme Elgesio kodeksą jisai bus pateiktas e, diskusijoms regionų komiteto plenarinio posėdžio metu ir paskui bus dėl jo balsuojama. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šios e, kadencijos metu turi būti atsižvelgiama į regionų komiteto nuomonę. Europa 2020 taip pat yra labai svarbi mums strategija ir žinome, kad dėl daugelio temų yra deramasi. Deramasi ir dėl lėšų paskirstimo ir turės būti siekiama kompromiso šitais klausimais. Tačiau kita vertus reikia e, siekti lankstumo įgyvendant programas ir projektus įvairiose regionuose. Aš e, pats vadovauju vienam iš e, regionų. Europoje yra daug tokio pobūdžio regionų. Ir e, todėl būtina numatyti tam tikrą lankstumą, kad tie regionai galėtų prisitaikyti prie ateities reikalavimų. Ir rengiant programas reikia atsižvelgti į regionų specifiką. Tik eidami šituo keliu mes galėsime tinkamai pasinaudoti konkurenciniais privalumais. Ypač reikėtų vengti pernelyg e, didelio griežtumo, nelankstumo. Regionų pozicija yra labai aiški makroekonominių sąlygų klausimų. Ir ypač, kuomet kalbama apie sanglaudą, makroekonomiką ir ekonomikos augimą. Tačiau mes nuogastaujame, nuogastaujame, jog jeigu per daug bus akcentuojami makroekonominiai rodikliai, tai regionai tuomet turės sulėtinti savo vystimas, jie negalės vystytis taip, kaip pageidauja. Tad e, tų sąlygų pernelyg griežtas siejimas su rezultatais nebūtų tinkamas dalykas mūsų nuomonė. Mes manome, kad tas programavimo procesas turėtų vykti užtikrinant tam tikrą stabilumą. Ir e, manome, kad ekonominė padėtis kad į ekonominę padėtį bus atsižvelgiama rengiant programas. Europos semestro kontekste taip pat nereikėtų, kad būtų neigiamų pasiekmių programavimui. Taip pat e, reikėtų nepamiršti planavimo, užtikrintumo, saugumo aspekto, nes dėl tų dalykų gali būti nuogastaujama ir gali būti nugastaujama nestabilumą. Dėl nestabilumo. Toliau performance reserve. Mes matome, kad tokia skatinimo sistema tu, nebūtų primtinas dalykas, nes tuomet būtų siekiama netokių ambicingų tikslų ir todėl mes turime išlygų e, šiuo klausimu, neigiamai žiūrime į tokią skatinimo sistemą. Ir galiausiai supaprastinimas. Kalbant apie programų įgyvendinimą, supaprastinimas be jokios abejonės yra siektinas dalykas, siektinas tikslas, apie tai yra daug kalbama, tačiau kita vertus tvarka, procedūros darosi vis sudėtingesnės ir vis grozdiškesnės. Ir e, manoma, kad e, tas grozdiškumas ir sudėtingumas gali padėti išvengti tam tikros nepageidautinos praktikos. Tačiau jūs žinote, jog įgyvendinimo lygmenių visuomet gali būti įvairių sunkumų ir problemų. Taip, mes galime sakyti ir, ir tą mintį suformuoluoti ir kitaip. Procedūros gali būti supaprastintos. Ir tai yra praktiškai vienintelis tikslas šioje srityje, kurio turime siekti, nes būtent jis užtikrins sėkmę. Įvairūs e, pranešėjai sanglaudos klausimais, dabar pateiks savo samprotavimus ir atsakys į jūsų klausimus, jeigu jūs tokių turėtumėte, jie pasidarys savo patirtimį su, jais, su jumis. Kągi, pradėkime dabar tą nelengvą darbą, dėja laiko turime labai mažai. Turime keturias temas ir siūlau diskutuoti pagal jas. 12-15 minučių siūlau skirti daugia pakopiai valdysenai, partnerystiai ir Elgesio kodeksui. Siūlau išklausyti 3-4 klausimus ir tada išgirsti atsakymą, kurį pateiks Europos parlamento nariai ar koter nariai. Tikiuosi, kad ypač mūsų svečiai iš išorės pateiks klausimų ar norės pateikti pastabų. Tie, tiems, kas teiks klausimus, pasakysiu, kad reikėtų kalbėti neilgiau kaip minutę ir taip pat būtų labai naudinga, jeigu prisistatytumėte, kas esate ir iš kur, iš kur esate. Taigi pradėkime nuo klausimų apie daugia pakopę valdyseną, partnerystę ir elgesio kodeksą. Ar turite klausimų šią temą? Matau, Jens Nilsen, Europos parlamento narys, nori pateikti klausimą. Ačiū, kalbėsiu švediškai. Aš regionų komitete dirbau dešimt metų, dirbau ir teritorinės anglados komisijoje yra vienas klausimas labai svarbus ir parlamentui, ir komitetui. Tai yra partnerystė. Komisijos pasiūlytas partnerystės principas yra labai geras. Europos parlamentas, teikdamas savo nuomonę, norėtų tą principą dar patobulinti, bet žinome, kad yra nemažai vyriausybių, kuriuoms tas principas nepatinka, nes čia kalbame apie galių decentralizavimą. Norėčiau paklausti, kaip Regionų komiteto nariai daro spaudimą savo vyriausybei, kad jų vyriausybė suprastų, kad įvairių vyriausybė suprastų tos principo svarbą. Norėčiau išklausyti keleto klausimų šią temą. Manau, tik tokiu būdu galėsime atsakyti į visus klausimus per tą ribotą turimą laiką ar dar kas norėstų paklausti. Aš esu Sebastian Garnie, e, dirbau Niderlandų socialinio būsto organizacijoje. Norėčiau paklausti štai ko. Yra sakoma, kad bus skiriamos lėšos moksliniams tyrimams ir pelno siekiančioms įmonėms. Mm, mano šalyje vyriausybė siekia tas lėšas nukreipti į svarbiausius ekonomikos sektorius. Norėčiau paklausti, kaip teisės aktai užtikrins, kad valstybės narės sieks pusiausviros tarp šių poreikių ir pelno nesiekiančių sektorių, pavyzdžiui, ar bus skiriamos lėšos ver, socialiniam verslumui, socialiniam būstui, taip pat e, kokie bus partneriai. Ar turite dar klausimų ar pastabų? Olži Vlasek, Europos parlamento narys. Ponios ir ponai. Aš kalbėsiu savo gimtają kalbą, pasinaudosiu vertimo paslaikomis. Výboru regionů zdali jsou připraveni na ten vyšší stupeň spolupráce. Norėčiau paklausti regionų komiteto, ar jie yra pasirengę kitam darbo lygmeniui. Nes trilogo metu mes kalbėsime apie partnerystės kontraktus Ir tai reiškia, kad regionų atstovai ir vietos valdos struktūrų atstovai dalyvaus darybose kartu su vyriausybių nariais. Ar jau esate pasirengę tam, ar yra suformuotos darybų komandos, kad jos dirbtų efektyviai? Ar yra kitų klausimų ar komentarų? Galėtume dar vieną klausimą išklausyti. Prašom, prašom, klausti. Hvala e, za besedo. E, zdaj, ko poslušamo e, to razpravo, ko... Dėkoju už man suteiktą žodį. Aš klausiausi dėmiai šios diskusijos, diskusijos apie partnerystę. Ir man reikis, kad diskusija turi, vyksta trimis lygmenimis - regioniniu, nacionaliniu ir europiniu. Ir dabar, kai kalbame apie atskirą šalis, mes matėme, kad vietos, regioninis ir nacionalinis lygmuo yra aktyviai įsitraukę į darybas, tačiau sunkumų esama, nes sunku kartais yra pateikti dokumentus, tekstus e, ir kartais tiesiog stengiamasi ne, dirbti nepakankamai decentralizuotai, stengiamasi laikytis centralizuoto darbo principo. Mano klausimas būtų toks, koks būtų būdas, į šią partnerystę įtraukti taip pat ir regioninį bei vietos lygmenį, tų struktūrų atstovus. Nacionalinio lygmens priemonės turėtų e, užleisti vietą regionėms ir vietos lygmeniui, nes jų daugiausia ir yra gyvenima vietos regionių lygmenių, o dažnai diskusijose apie tai tiesiog pamirštama. Dėkoju. Uh, saw, Czech, Mr... Kalbėsiu čekiškai, kaip ir ponas Vlasak. Aš uh, tiesiog keliu klausimą, ar vietos regioninės struktūros yra pasirengusios tam, apie ką mes kalbame. Mes remiame štai kokiu principu. Būtina skatinti vietos saviltų struktūrų dalyvavimą šiuose diskusijose ir sprendimų prieimime, tačiau nutinka taip, kad mes gauname nuomonės, dokumentus, įvairius ataskaitas. Ir matome iš jų, kad tas mūsų bendradarbiavimas yra labai ribotas. Čia aš nekalbu tik apie savo šalį, Čekijos Respubliką. Reikėtų tiesiog, kad į vietos miestų, regionų poreikius būtų atsižvelgiama. Kai žvelgiu į Čekijos Respubliką egzistuojančias vystimo programas, miestų plėtros programas, vietos ir regionų plėtros programas, e, turiu konstatuoti, jog 40 procentų ES lėšų tik yra panaudojama. O būtina yra tinkamai pasirenkti, kitaip negalėsime suvaidinti mums tenkančio vaidmens, vietos ir savivaldos struktūroms tenkančio vaidmens. kai dėl mūsų dalyvavimo įvairaus ligmens diskusijose negalėčiau pasakyti, kad egzistuoja koks nors metodas nacionaliniams e, reformų programoms. Aš jau seniai tą esu sakęs. O reikėtų nuolatos pabrėžti, kas turėtų būti daroma atskirais lygmenimis - vietos, regioninių, nacionalinių. Priešingų atveju į specifinius poreikius nepavyks atsižvelgti regionuose ir atskirose teritorijose. Dėkoju. Ponas Benasula, aš esu Ronos Alpių regiono e, vicepirmininkas. Vadovauju e, struktūrai būrenčiai Prancūzijos regionus. Norėčiau pasakyti Europos parlamento kolegoms štai ką. Nuolat, mums tai yra labai svarbus tvarkarašio, darbo tvarkarašio klausimai. Dažnai smulkmenuose slypi esmė. Dažnai mes norime įtraukti visas suinteresuotas struktūras. Prancūzijoje mes tengiamės tą daryti, jau kad keistis e, ES fondų valdymo taisyklės. Aš žinau, kad jūs tenksitės, kad būtų išlaužta laiko tarp nacionalinių programų parengimo ir partneristės kontraktų. Tačiau to laiko reikia daug, jeigu norime įtraukti visus lygmenys vietos regionų struktūrų. Savo regione aš tą darau. Antrą pusmetį 2012 metų jau yra pradėti darbai. Žinau, kad mano regione yra 6 milijonai gyventojų, prireiks me, metų, kad tą taisyklės įgyvendintume. Daug yra miestų, regionas labai tankus ir jeigu norime visus įtraukti suinteresuotus asmenys ir struktūras, jeigu norime įtraukti šią partnerystę, jeigu norime, kad regionai ir miestai e, galėtų būti tinkamai įtraukti, reikia pasirengti gyvendinimo programoms Priešingų atveju bus priimami technokratiniai sprendimai, kurie neleis įtraukti vietos jautų struktūrų į sprendimų prieimimą. Nenorėčiau užimti per nelik daug laiko, turėčiau dar daug ką pasakyti, tačiau pabrėšiu dar kartą darbų tvarkarašio svarbą, nes būtent tai gali mums padėti užtikrinti tinkamą daugia pakopį valdymą. Dėkui. Jan Olbrecht. Tada paprašysime regionų komiteto atstovų pakomentuoti, jeigu ne, tada perėsime prie kitų temų paprašysiu Jano ne tik pateikti klausimų, bet ir pristatyti parlamento poziciją kai kuriais iš šių klausimų. Taip, keletas pastabų. Pirmiausia, turime prisiminti, kad stengiamės keisti pačią fondų filosofiją. Čia nekalbame apie konsultacijas, kalbame apie partnerystę. Kaip sakė prieš mane kalbėjęs kolega, nebus nacionalinės partnerystės. Kalbame tik apie partnerystės sustarimą. Kokia yra to sustarimo filosofija? Tai reiškia, kad visos, visi partneriai bendradarbiaus ir renks dokumentą, kuris taps pagrindų visai sistemai septynerius metus. Mes žinome, kad tas darbas bus labai sudėtingas, nes partnerių daug, tačiau tai yra vienintelis būdas to pasiekti. Tai nebus dokumentas, kurį renks vyriausybė. Dokumentą visi kartu renks partneriai. Jis turės būti ne tik parengtas, bet turės būti galimybė tą dokumentą keisti per septyniarių metų laikotarpį. Ir tai vėlgi turės daryti visi partneriai. Jeigu skaitėte reglamento projektą, kurį mes giname parlamente, jame parašyta, kad visi partneriai turi būti įtraukti į kiekvieną programavimo ir įgyvendinimo etapą po valdymą. Tai yra iššūkis, kaip išlaikyti partnerio aktyvumą visą proceso metu. Ir neatsitiktinai komisija pasiūlė Elgesio kodeksą, neatsitiktinai valstybės narės jį atmetė. Vary, taryba nori turėti vieną Elgesio programą, kodeksą visai Europai. Taip pat pakomentuosiu ir jūsų klausimą veiklos, veiklos programas. Komisija dabar nori turėti partnerystės susitarimą kartu su veiklos programomis. Nori visą tai turėti vienu metu, kad sutaupytų laiko. Mes siūlome dviejų pakopų darbą. Visų pirma, sudaryti partnerystės susitarimą, susitarti dėl sistemos, o po to renkti veiklos programas. Nes jeigu nebus susitarta dėl partnerystės susitarimo, tai kas vėliau nutiks su veiklos programomis. Taigi, klausimas, ar partnerystės susitarimas yra veiklos programų įžanga, ar tai yra paketo pirmoji dalis. Komisija nori, kad tai būtų paketo dalis. Mes norime, kad tai būtų pirmas žingsnis. Ir čia ir slypi mūsų prieštaravimai. Ponas Vlasek labai aiškiai apie tai kalbėjo. Viena iš čia slypi viena iš sudėtingiausių problemų. Reikia partnerysčių ir tarp vietos ir regioninio ligmens. Tai taip pat yra didelis iššūkis regionų komitetui, nes vyks vis daugiau diskusijų tarp regionų ir miestų. Jūs žinote, kad regio generalinis direktoratas jau pakeitė savo pavadinimą. Dabar tai nėra vien regioninės politikos direktoratas, tai yra regioninės ir urbanistinės politikos direktoratas. Taigi, nenoriu dabar teikti klausimų, tiesiog noriu akcentuoti, kad labai svarbu, kad partnerystė egzistuotų ne tik tarp vyriausybės ir kitų, bet ir tarp visų kitų veikėjų. Ar kas nors norėtų pateikti pastabų regionų komiteto vardu? Mikael Schneider. Dėkuoju. Ši tema yra sudėtinga ir galėtume ištisą pusdienį diskutuoti šią temą. Mes ilgai dirbame su kolega Nilsenu Koter komisijoje. Ir e, dabar buvo klausima, kas yra daroma valstybėse narėse, kad regionų padėtis pagerėtų. At, e, aš irgi galėčiau e, paklausti, ką jūs darot Švedijoje, pavyzdžiui, šito klausimu. Taip, kaip suprantama, kiekviena valstybė yra specifinėje padėtyje ir vietinės valdžios struktūros dalyvauja sprendimų prieimimo procese skirtingai. Tad mes turim galvoti visų pirma, ką mes galim padaryti kaip institucija, gerindami padėtį. Mes galime įrašyti šią temą į darbo tvarkę. Tai yra partnerystės tema, bendradarbiavimo temos, e, vietinių valdžios struktūrų dalyvavimas sprendimų prieimime turėtų būti į, įrašomos į svarstymų darbo tvarkę. Taip pat diskusija dėl daugia, daugia pakopio valdymo, yra baltoji knyga šio klausimu parengta, tai yra labai svarbi mums tema, mes apie tai diskutavom kartu su mokslininkais, diskutuodami tuo pačiu apie Europą 2020, kalbėjom taip pat apie teritorinius paktus, kurie turi būti sudaromi valstybėse narėse ir kurie turi apimti regioninės ir, regioninės ir vietinės valdžios struktūras, kuriuose valstybėse narise, beje, šioje srityje pasiekta nemažai pažangos, tačiau dar daug kas lieka nuveikti. Dar reikės nemažai pažangos. Ir aišku, tarp valstybių yra dar nemažai skirtumų ir galėtume taip pat diskutuoti ir šituo klausimu. Tai galėtų būti taip pat darbo tvarkės vienas iš e, klausimų. Norint užsimti politiką, norint įgyvendinti tam tikrą politiką, reikia ryšto ir reikia ištvermės. Diskusija, partnerystės klausimo taip pat pareikalos nemažai laiko. Norėčiau pakviesti poną Vožnek apibendrinti, o paskui esame prie antro diskusijų bloko. Dėkoju. Norėčiau grįžti taip pat prie partnerystės temos. Norėčiau pasakyti, kad mes remiame Elksenos kodekso idėją. Mes e, ir Elksenos kodekso idėją mes manome, jog yra visiškai normalu, kad kai kam gal kyla tam tikrų abejonių Ir norėčiau pasakyti, kad mes e, žinome, kad regioninis vaidmuo yra labai svarbus. Būtų tikslinga siūlyti kai kurios modelius, tačiau nesugraunant viso to, kas pasiteisina ir, ir kas jau funkcionuoja šiame procese. Šiame sanglaudos e, užtikrinimo procese. Mums reikia tinkamo kompromiso. Ir tai gali būti pagrindas, kuris leis mums pasiekti tinkamą rezultatą. Ponas Garnie kalbėjo apie didelių įmonių remimą, kalbant apie tem, teminį, teminę koncentraciją, tai tai turėtų apimti visų pirma mažas ir vidutinės įmonės, tačiau taip pat ir didelės įmonės. Toliau 2020 strategija. Čia taip pat svarbu suteikti šansą ir didelėms įmonėms, kurios e, šituo lygmeniu kaip tik gali nemažai ką nuveikti. Jos taip pat gali būti svarbios pramoninių klasterių vystimo partnerės. Ir turėtume pagalvoti, kokiu mastu didelės įmonės galėtų gauti paramą, galvojant būtent apie ryšius su vietinėmis valdžios struktūromis socialinė ekonomika čia taip pat yra svarbus aspektas ir kad nebūtų tam tikrų disbalansų. Šioje srityje galime sukurti tam tikrą filtrą, kuris leistų matyti, ar yra įgyvendinami socialinės ekonomikos reikalavimai. Taip pat Tai būtų galim, tą patį galima daryti ir per remimo e, sistemas. Man atrodo, kad e, dėl socialinio būsto. Situacija valstybėse narėse smarkiai skiriasi. Niderlanduose yra įmonė, kuri stato socialinius būstus ir privačius būstus. Ir čia susidurėme su valstybės pagalbos problema. Taigi būstas, socialinis būstas jau susisėjęs su viešaisiais pirkimais ir valstybės pagalba. Ir yra tas pagarsėjęs pavyzdys iš Niderlandų. E, komisija priemė sprendimą dėl uh, darbo užmokesčio susijusių su socialiniu būstu ir žmonės pasipiktino, tačiau tai buvo susijęs su valstybės pagalba, o ne su pačiu socialiniu būstu. Dėkoju už šį patikslinimą. Dabar antrasis punktas - tai yra struktūrinių fondų teminė koncentracija. Norėčiau išgirsti, ką galvoja Europarlamento ir regionų komiteto nariai. Tad pateikiu klausimą, ar norėtų kas nors pasisakyti šito klausimu dėl teminės koncentracijos ir struktūrinių fondų. Prašom. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, kolega eh, Bosniak. Jesus Gamal. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju taip pat ponui Vozniak. Aš uh, atstovauju Galicijai. Mes pritarėme teminiai koncentracijai. Tai be galo svarbus aspektas 2020 e, strategijai. Tai akivaizdu, tačiau turime kelti klausimą apie teminę koncentraciją ir jos sąsajas su ateitimi ir ateities e, tikslais nes scenarius 14.20 implikuoja tam, tam tikrus scenarius regionams ir turime apie tai galvoti. Dėrybų dėžutė yra atvira ir čia kalba sukasi apie saugumo tinklą tiems regionams, kurie e, patenka į tą kategoriją, kurioje jie nebe atitinka pagalbos sąlygų, kuri yra skaičiuojama pagal BVP vidurkį. Mes kalbėjome šito klausimu regionų komitete, diskutavome apie tai. Man atrodo, kad e, mes turime darybų kontekste labai aišku signalą nusiųsti šito klausimu. Mes negalime dabar nubausti tam tikrą prasme tų regionų, kurie siekia tikslų konvergencijos ir kurie viską darė teisingai. Dėkuoju, ar dar būtų pasisakančių? Prašom. ponas Vikstrom. Ačiū, aš esu Ulf Vikstrom, atstovauju e, Interreg programai, dirbu Turkų regione Suomijoje. Taip pat prisidedu ir prie Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo. Ir žvelgdamas į ateitį, norėčiau paklausti, kaip teminė struktūrinių fondų programų koncentracija gali paremti makroregioninių strategijų logiką, nes jeigu skirtingose programuose turėsime skirtingus prioritetus, gali atsitikti taip, kad nebeliks bendrų perspektyvų makroregioninėse strategijose. Ačiū. Dziękuję bardzo. E, pan Simitis. Dėkuoju. Panas Simitis. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, pirmininkė. Vienas pastebėjimas iš mano pusės. Aš esu e, pranešėjęs e, Sanglos fondo klausimu. Noriu pasakyti, kad e, reglamento pasiūlyme nėra pakankamos pusiausviros tarp vietinių ir regioninių valdžios struktūrų numatyta. Kai kada vienos iš jų vaidina svarbesnį vaidmenį, kai kada kitos iš jų struktūrų priklausomai nuo situacijos. Kalbant apie teminę koncentraciją, tai šis aspektas uh, teigiamai vertinamas regionų komiteto, tačiau turime pabandyti pasiaiškinti, kokios čia taikomos sąlygos ir kaip visą tai konkrečiai gyvendinama. Dėkoju. Ar būtų kitų norinčių pasisakyti šitą temą? Prašom. Gerbiami kolegos, Europos darbo atvarkė dėl daugiau metinės finansinės programos supaprastinimo yra vienas iš didžiausių politinių tikslų ir vienas didžiausių iššūkių, kad būtų galima padidinti lėšų naudojimo efektyvumą ir sumažinti administracinę naštą. Europos komisija pradėjo stebėsenos procesą, inicijavo tą procesą ir parengė E, darbų tvarkaraštį su paprastinimui. Svarbiausia yra tai, kad visa tai tęstusi ir po to, kai bus priimtas reglamentas. Valstybės narės bus prašomus prisidėti, dedant pastangas su paprastinimo srityje. Tai būtų vienas iš partnerystės sustarimo skyrių e, su nacionalinėmis vyriausybėmis. Kaip regi komitetas ir kaip Europos parlamento nariai mato vietos valdų struktūrų vaidmenį šiame supaprastinimo darbe. Kodėl aš šito klausiaugi? Todėl, kad visose šalise, taip pat ir Rumunijoje, aš esu pats iš Rumunijos, vietos valdų struktūroms labai rūpi šis aspektas. Regionų komiteto nariai mano, kad įgyvendinant e, Elksenos kodekso nuostatas, e, supaprastinimo potencialas gali būti didžiulis ir rezultatų galime būti pasiekta labai pozityvių, tačiau mums reikia įgyveninti Elsenos kodeksą, įtraukiant į šį procesą vietos savivaldos struktūras. Dėkoju. Vardu, čia iš čia. Ačiū. Ar kas nors dar norėtų klausti? O atpovėdž. Mm, Tuomet norėčiau paprašyti reaguoti dėl strategijos, dėl partijos jūros ir dėl koncentracijos. Prašom. Kaip jūs tikriausiai žinote, Europos parlamentas dar labiau apsunkins jūsų gyvenimą, nes mes norime numatyti daugiau prioritetų ir galimybių įtraukiant į vietą savivaldos struktūras vietos lygmenį. Tadgi įvairovės bendradarbiavimų bus dar daugiau. Jūs tiesiog klausėte, kaip padaryti, kad tas, tos įvairios programos ir tai ta prioritetų įvairovė numatyta teritorijoms ir regionams ir toliau užtikrins didžiulį bendradarbiavimo potencialą. Tai galima pasakyti remintis tuo, jog jau ankstyvoje stadijoje regionai turės galimybę dalyvauti sprendimų prieimime, strategijų rengime, nes tai jau vyksta. Regionai turės galimybę daryti tai toliau. Programos bus labiau papildančios viena kitą, nes bendradarbiavimas nėra susijęs vien tik su programomis. Svarbu yra teisingai numatyti prioritetus. Bendradarbiavimas taip pat gali būti uh, E, susijęs ir su įvairiomis programomis, kurios papildo vieną kitą. Ir aš manau, kad tai yra vienintelis kelias, kurio turėtume laikytis. Turime pasinaudoti tuo, kad makroregioninė strategija yra pagerinta, numačius reikiamą reglamentą ir bus galima nuotyti bendradarbiavimo schemas tam tikras, kurios padės tinkamai gyveninti partnerystės sutarimą. E, bus vykdomos įvairios programos ir tas bendradarbiavimas nebus tik formalus. Mes neturime e, makroregioniniai strategijai skirto specialaus kažkokio taisyklių rinkinio. Tačiau jau matome, kad įgyvendant Baltijos strategiją jau atsirado tam tikros strategijos ir bendradarbiavimo linijos. Žmonės žino, kas ir kaip, regionai nori bendradarbiauti, dirbti kartu, egzistuoja taip pat daugybė e, formų skirtų susitikimams ir bendradarbiavimui. Žmogiškasis kapitalas jau egzistuoja čia ir jis reikalingas bendradarbiavimui. Tad svarbu kurti regioninės ar, ar urbanistikos programas, kurios padėtų bendradarbiavimą stiprinti. Ir manau, kad kiekvienai vietoviai tokio pavyzdžio bendradarbiavimas galėtų tikti ir būti aktualus. Tai yra tik vienas iš pavyzdžių, kiek tas, tie lankstus politiniai metodai gali būti veiksmingi. Taip pat Europos komisijos yra prašoma darybų metu su valstybėmis narėmis aiškiai išdėstyti savo poziciją ir aiškiai kalbėti apie makroregioninės strategijas. Ir jau egzistuoja tas siekis ir, ir noras atsiliepti klausimą, kas gali būti padaryta geriau, kas gali būti nuveikta, kad tas bendradarbiavimas būtų sklandesnis. Norėčiau pasinaudoti progą prieš atiduodama kolegai žodį. Atsakyti dar į, į, į klausimą dėl darbų kalendoriaus. Be abejo, tos darbų kalendorius egzistuoja. E, tam tikrais laikotarpiais turi būti įgyvendyti tam tikrai dalykai, bet manau, kad daugelis valstybių narių jau yra parengusios savo nacionalinės sistemas, numačiusios prioritetus, jos jau yra užmesgusios ryšius su partneriais bendradarbiavimo ir partnerystės tarimo dėka egzistuojančių sustarimų dėka darbas jau vyksta. Komisija jau yra parengusi reikiamus dokumentus. Net tiek svarbu, kaip jie vadinasi, sako kalbėtoje. Tačiau tie dokumentai jau egzistuoja, bendradarbiavimas vyksta tarp valstybių narių ir Europos komisijos, jis vyksta pačiose valstybėse narėse, vyksta bendradarbiavimas tarp atskirų partnerių, nepaisant to fakto, kad mes uh, dar neturime įgyvendinto reglamento. Visą tai yra labai svarbu, nes mes negalime laukti darybų pabaigos, nebūdami pasirengę tam etapui, nes tuomet vėluotume kokį penketą metų. Ir jūs, ko gero, geriau už mus tai žinote, jūs grįšite namo, darbas turės vykti toliau, jūs turite tiesiog žinoti, kad darbas vyksta, grįžtę namo ir žinosite, kokias programas reikės įgyveninti, tad, kada ir kokiais fondais naudotis. Dėl supaprastinimo. Ką gali nuveikti vietos savivaldos struktūros, kalbant apie supaprastinimą? Jūs galite įsivaizduoti, kiek vietos ir nacionalinių lygmenių iškyla problemų. Visi sako, kad parlamentas turėtų daryti daugiau kažkokių darbų, kad galbūt savivaldybės turėtų daryti daugiau darbų, tačiau jūsų pareiga turėtų būti Štai kokia. Jūs, neturė, jūs turėtumėte pasirūpinti, kad nebūtų kuriama papildomų administracinių barjerų. Turite užtikrinti, kad vietos ir nacionalinių lygmenių viskas vyktų kuo sklandžiau. Graikijos ministerijos štai atstovas sakė, kad dabar yra dirbama su vietos regioniniu lygmeniu, supaprastinant tam tikrus politinius nacionalinius sprendimus. Tai turi būti daroma nuolatos. Jūsų pareiga taip pat e, tenkant jums čia yra tikrai didžiulė. Nebeturiu daugiau laiko panašiems pareiškimams, aš žodį perdodu kolegai. Tak, ale teraz to ja właśnie oddam głos e, pani profesor, bo mamy wymiar terytorialny polityki. Okay, so now we, we... Taip, dabar Periname prie sanglaudos politikos teritorinės dimensijos ir Baltijos jūros strategijos dėka mes jau pradėjome šį aspektą įgyvendinti. Buvo pateiktas ir pavyzdys, kolega iš Suomijos įminėjo, apie teritorinę dimenciją, tačiau čia mes irgi kalbame apie vietos ligmens plėtojimą, apie miestų plėtojimą, mes kalbam apie naujas priemonės, kurias pasiūlė Europos komisija siekiant įtraukti vietos lygmenį kuris turėtų aktyviai dalyvauti atitinkamų politikų vystimėsi tiek kaimo vietovės, tiek miesto vietovės yra traktuojamos vienodai svarbiai. Visą tai leidžia sustiprinti tos politikos teritorinę dimenciją. Ar kas nors norėtų pakomentuoti, ką nors šiuo klausimu? Pone Osvald, jūs norėtumėt kalbėti, ar ne? Okay. E, já jako zpravodaj pro evropskou územní spolupráci e, si myslím, že e, u toho e, ten územní rozměr. Ačiū. Norėjau pakalbėti apie teritorinį bendradarbiavimą ir teritorinę sanglaudą. Manau, kad teritorinė dimensija, kalbant apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą, yra labai svarbi. Čia kalbame ne tik apie strategijos Europą 2020 įgyvendinimą, bet ir apie tos strategijos įgyvendinimo sąlygas. Reikia pasiruošti tos strategijos įgyvendinimui. Ir jeigu sutelksime dėmesį į atskiras temas, pavyzdžiui, didžiausią dėmesį skirsime moksliniams tyrimams, teks čia suvienyti visas vietovės ir visas teritorijas reikia suderinti skirtingas sąlygas. Pavyzdžiui, jeigu kažkur yra plėtojamas turizmas, reikės remti turizmą. Ir čia galiu paminėti ir Baltijos jūros strategiją. Čia prie tos strategijos įgyvendinimo prisideda įvairios teritorijos ir čia nėra jokio diktato iš viršaus. Tie atskiri regionai, vietovės skiriasi. Jeigu kalbėtume apie Dunojaus strategiją, tai prie jos prisideda, ji apima ir didelius miestus, turistų pamėgtas vietas ir skurdesnės vietovės. Makrostrateginis požiūris, objektivus, taikant makrostrategijos požiūrį siekiama sukurti vieną visumą, vadovaujantis unikalių požiūrių. Ir ta strategija turi būti lik skėtis, po kurio patenka visa kita. Ponas Olbricht, ačiū pirmininkė, pateiksiu trumpos informacijos. Pirmiausia, kai kurie elementai įtraukti į reglamentą, kai kurie į politinį požiūrį politinėme požiūrėje kalbama apie makro regioninę strategiją, tai yra teritorinis aspektas. Kalbant apie europinius pinigus, makro, ekono, ekono, makro regioniniams strategijoms tų pinigų nėra. Lėšos yra skiriamos atskiriams projektams, tai minėjo pirmininkė. Antras dalykas. Miesto ir kaimo vietovės. Jos patenka į dvi skirtingas politikos kryptis ir skirtingų ministerijų kompetencijas. Mes pirmą kartą turime bendrą planą, tai labai svarbu, tai yra numatyta bendrojo strateginėje programoje, apie tai kalbėjo ir Marek Vožnek. Taip pat turėsime ir partnerystės susitarimus. Ir dėl to reiks, kad bendradarbiautų žemės ūkio srities atstovai ir regioninės politikos atstovai. Šiuo metu yra rengiamas vadovas, kaip turėtų bendradarbiauti kaimų ir vies, miestų vietovės. Ir pirmas susitikimas šią temą vyks mes kitą mėnesį. Dar kitas posėdis vyks Varšuvoje pavasarį. O trečias galbūt Briuselyje. Taigi bus parengtas kaimo ir miesto vietovių bendradarbiavimo vadovas. Norėčiau, kad jūs turėtumėte šią informaciją. Trečias dalykas. Garsieji 5 RDF procentai. Europos regionų plėtros fondo 5 procentai. Taip pat 5 procentai numatomi ir miestams. Jūs žinote, kad regionų komitetas dirbo su šiuo klausimu ir negalime teikti, kad 5 procentai bus skiriami miestams. Tai bus bandomasis valstybių narių projektas. Valstybės narės renks programą skirtą miestams. Tačiau veiklos programuose tų 5 procentų ribos nėra. 5 procentai yra numatyti tik bandomajam projektui. Visi šie teritoriniai elementai yra labai svarbus ir dar viena pastaba. Ponas Vožniak sakė, kad šie dokumentai yra labai svarbus parlamentų regionų komitetui. Taip yra todėl, kad mes labai glaudžiai bendradarbiaujame, bendradarbiaujame ir neoficialiai, ir dėl to mūsų išvados yra labai panašios. Ir svarbu, kad mes dirbame ne su procedūromis, bet užmesgame realius ryšius. Dėkuoju, nežinau, koks, kokia jūsų pavardė, bet prašom pasisakyti. Kiitos puheenjohtaja. Nimeni on Pauliina Dėkoju, ponė pormininkė. Paulina Hainenė su esu iš Suomijos. Esu pranešėja regionų komitetų dėl Baltijos jūros strategijos. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie yra susijęs su šią strategiją. Manau, kad daug kas yra pagerėja, yra pagerėjęs informacijos rauto perdavimas, e, partneriai gali daug, labiau bendradarbiauti, tarpusavyje gali daugiau laiko skirti šiai strategijai. Mums reikia geresnės informacijos ir įvairių veiksmų tam, kad strategiją būtų galima pagerinti. Informacijos rautas turi pagerėti, tuo būdu įtraukinti bendradarbiavimo visas Baltijos jūros valstybės sklandžiau. Ir tuo būdu e, visos suinteresuotos pusės gali aktyviau bendradarbiauti tai gyvendinant. Dėkoju, Mikal Schneider. Ja, danke. Ich würde gerne äh, auch in etwas allgemeinerer Absicht äh, das aufgreifen. Dėkoju. Dėkoju, Pabininkė. Norėčiau reaguoti į tai, ką sakė kolega Olbricht. Man atrodo, jog. Äh, diskusija šiandien nebėra tokia jausminga, todėl kad e, praeitėje mes jau esame parengę bendrų pozicijų svarbiausiais klausimais ir e, norėčiau padėkoti tą progą kolegoms, kurie prie to prisidėjo, nes e, tai buvo labai svarbios diskusijos. Dėkoju parlamentui, dėkoju už tai, kad atsižvelgėte į mūsų pozicijas. Ir dabar laukiame tarybos žodžio. Matysime, koks bus sprendimas dėl biudžeto, kokie bus sprendimai dėl struktūrinių fondų. Per pastaruosius dviejus metus aš nekartą esu sakęs, kad džiaugiuosi, jog Lisabono sudartis suteikia parlamentui daugiau galių ir Dabar aš suprantu dar aiškiau, jog aš tikrai buvau teisus, taip sakydamas, ir matau, kad mes tikrai galime džiaugtis, jog Europos parlamentas dabar turi daugiau kompetencijos, daugiau teisių galių. Na, o kalbant apie tarybos sprendimus, tai aišku, mes negalim uh, į juos žiūrėti taip, tarytum jie iš anksto mums tiktų. Ir labai gerai, kad parlamentas dalyvauja bendro sprendimo procedūroje. Gerai, kad parlamentas yra dėrybų partneris. Mes manome, kad e, Europos parlamentas yra tam tikra prasme mūsų interesų gynėjas, vietinių valdžios struktūrų ir regioninių struktūrų interesų gynėjas. Mūsų bendri posėdžiai su parlamentu pasirodė esą labai naudingi. Ir tikiuosi, kad e, jeigu vyks kitos dėrybos, tarp parlamentoje dėrybos, beje, e, sanglaudos politika šitame kontekste tikrai vaidina e, svarbu vaidmenį, nors tai ne vienintelė dėrybų tema, kad jeigu vyks ateityje panašių diskusijų ir jeigu tos dėrybos buksuos, tai tuo atveju regionų komitetas negalės iki 2014 metų užbaigti savo programų įgyvendinimo ir negalėsim panaudoti struktūrinių fondų, tad susidarys tam tikras vakumas, o turint omenyje, kad e, dabar krizės metas, tai tikrai padėtis nebus labai gera. Ir jeigu bus kitos darybos, tai mes manome, kad tikrai jos vyks atsižvelgiant į visus aspektus. Jest jeszcze zgłoszenie. Bardzo proszę w takim razie. Prašom klausti. Thank you very much. Uh, Dėkuoju. Vandanaus iš Eurocities. Norėtume matyti regionų komitetą ir Europos parlamentą remiant delegaciją, kuri rūpinasi miestų reikalais, nes yra daug miestų, kurie jau nori taikyti reikiamas taisyklės ir kurie nori iš tikrųjų laikytis integruoto požiūrio vietos lygmenių, norima stiprinti e, vietos lygmenių tų visų gyvenimų sprendimų prieimimą kaip savų. Mes žinome, kad valstybėms narėms yra palikta pasirinkimo galimybė, ar jos gali mažinti tokį dalyką kaip miestų įtraukimas į projektų pasirinkimą ar ne. Tačiau manau, kad tos pasirinkimo galimybės palikimas jie nėra pakankamas dalykas. Ačiū. Aš e, Jan Albrecht, bardzo prašau. Dėkoju. Pone Albrechtai, prašau. Raporteur, so let me uh, uh, answer you. Norėčiau Jums atsakyti. Ar atsakymas nėra tik parlamento rankose? Regionai taip pat turi galimybę reaguoti valdymo delegacijos klausimas ir jūs teisingai paminėjote. Čia viskas yra susijęs su tais penkiais mažiausiais procentais. Mes kalbame, ne apie, mes kalbame apie septynių metų programą, ne apie projektą. Tad parlamento siekis buvo miestams septyneriems metams suteikti visapusius įgaliojimus, kalbant apie šią programą. Tačiau įvairios valstybės narės, jų vyriausybės ir regionai reagavo įdomiai. Aš nepasakyčiau, kad regionai priešinosi kažkuo. Tiesiog buvo sakoma, kad, regionai, kad miestai yra nepasirengę e, atlikti jiems tenkančią užduotį šiame kontekste. Būtent dėl to buvo palikta pasirinktinė galimybė valstybėms rinkti tokį sprendimą. Pas, visiškai deleguoti šią programą ar deleguoti ją miestams iš dalies, parenkant projektus, uh, ar paliekant regionams projektus kontroliuoti. Mūsų reakcija yra štai kokia. Mes norime, kad sistema būtų lanksti, kuri leistų valstybėms narėms priimti sprendimą. Ar programų e, valdysena bus deleguota miestams ir regionams ar ne. Tačiau turime likti optimistais, nes prieš septynetą metų mes pasiūlėme miestams deleguoti tas pačias užduotis ir tas mūsų siūlymas buvo visiškai atmestas dėl subsidiarumo principo. Dabar atmetimo reakcijos neįvyko, e, buvo laikomasi labiau diferencijuoto požiūrio ir mes judam pirmin žingsnelis po žingsnelio. Ir paskutinė pastaba. Valdymo delegavimas miestams reikalauja glaudos bendradarbiavimas su regionais. Jeigu regionai bus pasiruošę ir priims, uh, šias funkcijas. Galima būtų dirbti prie tokių dalykų, tačiau aš manau, kad iš tikrųjų turi vykti miestų ir regionų kartais labai sunkios dėrybos, kad tai vyktų. Ir manyčiau, kad net ir nedidelis poslinkis šiame bare yra žingsnis į priekį. Jakov, jako przedstawiciel regionu. Dėkuoju šį pasisakymą kaip regionų komiteto atstovas. Aš tik tai pasakysiu, jog mes taip pat dedame pastangas e, šitą linkmę ir e, siekiam tinkamą bendradarbiavimą tarp regionų ir miestų. Daugeliu atveju toks bendradarbiavimas e, buvo naudingas abiejoms pusėms ir, ir miestams taip pat, ne tik regionams. Aš kaip regionų komiteto atstovas puikiai suprantu tai. Na, o dabar E, bendrų, bendros e, strateginės programos klausimas. Mes e, susipažinome su Europos komisijos dokumentu, dabar situacija yra pasikeitusi. Mes taip pat parengėm savo poziciją šituo klausimu. ir pateiktas komisijos pasiūlymas buvo nuodugniai išanalizuotas. Regio komitetas taip pat yra parengęs pranešimų šituo klausimu. Ir mes jau esame susipažinę su tų dokumentų turiniu. Čia kalba sukasi apie, kitako, apie partnerystę, deleguotus teisės aktus, yra papildomas dokumentas, tačiau tuo pačiu kyla ir kitų klausimų. Nepaisant to, kad kai kurie aspektai buvo išbraukti, vis dėlto ten kalbama apie papildomą vertę Europos lygmenių. Aš dabar nekomentuosiu apibriešties šito dalyko ir nekomentuosiu, kas yra primtina ar ne. Man atrodo, kad e, dabar einama link sprendimo, na, paskui bus galima pakomentuoti dar kitus aspektus, dėl kurių e, regi komitetas, koter komitetas ir komisija sut, sutarė ir to būdu artėja prie bendro sprendimo, tačiau dar daug ką reikia nuveikti, kad e, tai strateginiai programai būtų suteikti galutiniai kontūrai. Ir aišku, čia grafiko klausimas taip pat yra svarbus aspektas, to dokumento rengimas gali ir vėluoti, nes tai turės tam tikrų pasiekmių ir partnerystėje, nes procesas jau prasidėjo ir vėlavimas čia gali sukelti tam tikrų sunkumų. Tad dabar Turime nedaug laiko, tačiau dar galime padiskutuoti šitą temą. Prašom, kolegos, kas nori pasisakyti. Temat būtų. Nematau norinčių komentuoti, atrodo, ne, kažkas nori pasisakyti. Thank you, Chair. Um, just for completeness sake. Ačiū pirmininkė, kad išsamei aptartume šį klausimą. Aš e, atstovauju Škotijos vietos valdžios institucijų asociacijai. Mano kolega e, iš Kotar komisijos dėja turėjo išvykti. Ir ji yra vietos plėtros komiteto narė ir manau, kad norėtų akcentuoti šį aspektą bendruomenių ir vietos bendruomenių plėtros priemonė yra būdas sujungti įvairius fondus ir mes suprantame, kad regionų komitetas taip pat tuo yra suinteresuotas ir nori, kad apie tai būtų kalbama dėrybose su taryba, kad kaip galima daugiau lėšų būtų patikėta vietos valdžios institucijoms. Žinoma, kartais tai neįmanoma padaryti, kartais e, įmanoma pasinaudojant vietos sistemomis. Manau, kad reikėtų be to galvoti ne tik apie miestus ir kaimo vietovės, bet ir vietos bendruomenį, įgaliojimų suteikimą vietos bendruomenėms. Kai kuriuose valstybėse narėse e, asignavimai bus labai maži ir gali būti, kad programos bus labai mažos, tik reikės sukaupti kritinę masę, kad poveikis būtų juntamas. Taip, mes esame spotkania komisji Koter. Myślę, że, że również. Manau, kad e, regionų komitetas e, aktyviai dalyvaus. Kolegos lieka keletas minučių ir Norėčiau visiems padėkoti už dalyvavimą šiame posėdėje. Noriu pabrėžti, jog tokių susitikimų kaip šiandien svarba yra tikrai didelė. Kot... Regi komiteto bendri posėdžiai yra mums labai naudingi ir tai turi iš tikrųjų teigiamų rezultatų rengiant teisės aktus, reglamentuojančius e, vietinės valdžios struktūras, regioninės struktūras. Tai yra puikios galimybės ir mes jomis pasinaudojame. Tos temos, kurios buvo aptartos šiandien, tai yra tie sanglaudos paketo klausimai buvo aptarti ir tai tikrai mums pasitikėjo tarnaus toli, tolesnėme darbe. Dėkuoju dar kartą visiems už pasisakymus ir Tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas bus e, dar vaisingesnis ateityje. Dėkuoju visiems, dėkuoju ponė pirmininkai. I... Labai trumpai. Prisimenu, kaip jaučiausi 2005-2006, kai praradome galimybę deleguoti miestams, e, galimybę užtikrinti programų valdyseną Tačiau aš pagalvojau tuomet, o kodėl nepasirinkus kokį nors bandomą į projektą, kur atsakomybės daugiau turėstų miestai ir pamatytume, kaip jiems sekasi, kokios problemos realiai iškyla. Ar dabar apibendrinama šią susitikimą, galėčiau pasakyti štai ką. Džiaugiuosi e, ir galiu pasakyti, kad tai sakau viso savo komiteto vardu, kad mums pavyko per pastaruosius o keletą metų įdėkti naują bendradarbiavimo būdą. Kai į parlamentą ateina kolegos iš regionų komiteto, jie teikia savo nuomonių projektus, teikia mums savo nuomonės, dalyjasi jomis. Ir aš manau, kad tai yra tas požiūris, kuris iš tikrųjų turėjo įtakos mūsų mąstysenai Nes mes žinome iš patirties, kad kartais geriausia nuomonė būna pareikšta per vėlai. Tačiau puiku, kad bendradarbiavimas prasideda žymiai ankstesnė fazė. Pritariu visiems tiems, kurie sako jo, kad net geriausias politinis projektas bus niekinis, jeigu nebus lydimas reikiamo biudžeto lėšų kiekio. Ir e, aš manau, kad jūs taip pat turite namie patirbėti su savo vyriausybėmis, nes juk ne komisija nori turėti mažesnį biudžetą. Ne parlamentas čia kažką blokuoja, bet jūsų vyriausybės nori, kad ES biudžetas būtų kuo mažesnis. Tad štai. Ir manyčiau, kad turėtumėte padirbėti taip pat namie. Taip pat norėčiau pasakyti, jog mes matome, kad dabar, šių laikotarpių, kai viešuosius finansus reikia konsoliduoti valstybių narių lygmenių, Mes turime iš tikrųjų peržiūrėti keletą kartų, kur investuojamas kiekvienas euras. Valstybės tikrina be abejo, kaip vietos regioninės struktūros investuoja kiekvieną eurą. Ir yra, e, visa tai yra bendra susijusi kompetencija. Ir manyčiau, kad gali atsirasti tam tikrų tendencijų recentralizuoti E, valstybės valdymą, mažiau patikintų užduočių vietos savivaldai ir regionams. Nenorėtume prarasti to, kas jau yra pasiekta šioje srityje, nes matėme, kiek daug galima pasiekti įtraukus į europinės politikos įgyvendinimą vietos ir regioninį lygmenį. Tad žvelgite į šį iššūkį labai rimtai ir neleiskite, kad ta, decentral... kad ta recentralizacija vėl įvyktų. Dabar turėčiau pasakyti, kad tie, kurie nėra regi komiteto nariai, turėtų palikti salę greitai ir mes turėtume pradėti balsavimą, mes liekame tolesniam posėdžiui čia, bet turime pradėti balsavimą ir visus, kurie neturi dalyvauti posėdžiui, turėtų labai greitai ir tyliai palikti salę. Ir atsiprašau, kad turiu jūs prašyti išeiti, sako pirmininkė. Okay, PHA, please. All the, all the best. Okay, secure me. Secure flight. Okay, okay. Bye bye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 za co znowu? I would like to start the vote. Norėčiau pradėti balsavimą. The, the, just... Norėčiau, kad bent koordinatoriai būtų aiškiai matomi ir kad galėtume matyti, kas kaip balsuoja. To assess the vote, okay? Yeah. Uh, where's Ramara? Go. You, you prefer there? Because that would be difficult to see you. Norite atsisėsti ten, kolega, bet ten sunkiau bus jūs matyti. Yeah. Sí, sí, lo, lo, lo, Uh, we, we are ne nearly ready. Miguel yes, yes. should open the votes. Did you put your cards in? Kolegos, atliekame bandymą, įdėkite korteles į balsavimo aparatą. dabar. Subjektų vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose vykdomi pirkimai. Uh, we check again? No. Well, no so I didn't know that we check. Are we checking? No. No, no, so why you complain? Don't complain. Ar turime vėl tikrinti, ar veikia balsavimo įranga? Ar galime pradėti? 61 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko. Man atrodo atmesta. 62. Už. Prieš. Atmesta. 63 ir 4. Kas už? Prieš. Atmesta. 65. Už. Prieš. Priimta. Penktas už, prieš, susilaiko. Ar galime pasitikrinti dėl penktojo? Pradedame. Baigiame. Priimta. Septintas. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 66 už, prieš, susilaiko, atmesta. 67 už, prieš, susilaiko, atmesta. 68 už, prieš, susilaiko, atmesta. 69 už, prieš, susilaiko, atmesta. 70 už, prieš, susilaiko, priimta. 8 už, prieš susilaiko priimta. 73 ir 4 už prieš susilaiko atmesta. 75 už prieš susilaiko priimta. 76 ir 7 už 77 ir 6 kartų už prieš susilaiko priimta. 78 ir 9 už prieš susilaiko atmesta devintas atkrenta. 80 už, prieš, susilaiko atmesta, 81 už, prieš, susilaiko priimta, 82 už, prieš, susilaiko priimta, 84 už, prieš, susilaiko atmesta, 85 už, prieš susilaiko priimta, 86 7 už prieš susilaiko atmesta, 88 už prieš susilaiko pri, atmesta, 89 už prieš susilaiko atmesta. Kompromisas vienas už prieš susilaiko priimta, 11 už prieš susilaiko priimta, 12 už prieš susilaiko priimta, 13 už, prieš, susilaiko, atmesta. 14 už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 16 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 16. -ojo. Baigiame. Priimta. 17. Už. Prieš. Silaiko. Priimta. 18. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 19. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 20. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 21. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 92. Už prieš susilaiko atmesta. 93 už prieš susilaiko atmesta. 22 už prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 25 už prieš susilaiko priimta priimta, 26 už, prieš, susilaiko, priimta, 27 už, prieš, susilaiko, priimta, 28 už, prieš, susilaiko, priimta. Pastikrinsime dėl 28, nes Migeliui kyla bejonių, pradedame. priimta. Aš buvau teisi. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Dėl 98 nebalsuojam. 102 už, prieš, susilaiko atmesta. 103 už, prieš, susilaiko atmesta. 104 už, prieš susilaiko atmestas. 105 už prieš susilaiko atmesta. 31 už prieš susilaiko primta. 106 už prieš susilaiko primta. 107 už prieš susilaiko primta. 110 už prieš susilaiko priimta, 111 už prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dėl 113 už, prieš, susilaiko atmesta. Trisdešimt antras už, prieš, susilaiko priimta. 115 ir 16 už. Trisdešimt antras buvo priimtas, tačiau tu nereikia. 117 ir 118 už, prieš, susilaiko, atmesta. 33 už, prieš, susilaiko, priimta. 34 už, prieš, susilaiko, priimta. 109 ir 10 už, prieš, susilaiko, atmesta. 100 už, prieš, susilaiko, atmesta. 122 už, prieš, susilaiko, atmesta atmesta 123 už, prieš susilaiko atmesta 124 už, prieš susilaiko atmesta 125 ir 6 už, prieš susilaiko atmesta 35 už, prieš susilaiko priimta 127 už, prieš susilaiko atmesta 36 už, prieš susilaiko priimta 37 už prieš susilaiko priimta. 38 už prieš. 39 atsimtas. 131 už prieš susilaikė patvirtinta. 40 už prieš susilaikė patvirtinta. 41 už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 prieš susilaikė atmesta, 56 už, prieš susilaikė patvirtinta, trečias už, prieš susilaikė patvirtinta, 58 už, prieš susilaikė atmesta, 57 už, prieš susilaikė patvirtinta, 59 už, prieš susilaikė patvirtinta, ketvirtasis už, prieš susilaikė patvirtinta, 60 už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento, pradedam balsuoti, balsuojame elektroniniu būdu. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 32 kolegos savo už, 7 prieš. Dabar keliaujame prie pono Blasak pranešimo bendradarbiavimo politikos 50 pakeitimas kolegos pranešimo, kas už? Prieš? Prieš susilaikė patvirtinta. 11 už. Pasitikriname, sako pirmininkė. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 11 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 51 už. Prieš, susila... prieš susilaikė patvirtinta regisi. Pasitikriname dėl 51, sako pirmininkė. Regis atmesta. 52 už. Prieš susilaikė atmesta. 53 už. Prieš. Neaišku. Dėl 53 neaišku, turime pasitikrinti, nes ne visai aišku buvo, kaip pasiskirstė balsai. Kartuojame balsavimus dėl 53 pakeitimo. Baigėme balsuoti. Atmesta. Nepasavėjau, kad visi buvo prieš. Labai keista, sako pirmininkė. 54. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtina 55. Už. Penkiasdešimt ketvirtą norit patikrinti, ar taip? Prašau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Nedidelė persvara. 55 kas už. Neaišku, kaip dėl koordinatorių, tai reiškia, kad aš turiu skaičiuoti kiekvieną balsą. Pana Užmanova, tvarkoj. Kas pritartė 55 pakeitimui? Patvirtinta. 56 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 12 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 57 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 58 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 59 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 60 už prieš susilaikė pat... atmesta, 61 už, prieš sus... susilaikė patvirtinta. 62 už, prieš susilaikė atmesta, 63 už, 63. Kas už, kolegos, balsuokime. Dėl 63. Balsuojame.

67 atkrenta, ne 67 sako pirmininkė. 67 visi, kas už jį, prieš susilaikė, patvirtinta, 68 už, prieš susilaikė, patvirtinta, 69 už, prieš susilaikė, patvirtinta, 70 už, prieš susilaikė, patvirtinta, atmesta, 71 už, prieš susilaikė, patvirtinta, 72 už, prieš susilaikė patvirtinta. Tikinamės dėl 72. Baigiam balsuoti, patvirtinta. 20 už, 17 prieš. 73 už, prieš susilaikė patvirtinta. 74 už, prieš susilaikė patvirtinta. 75 už, prieš susilaikė patvirtintas. 76 už, prieš susilaikė patvirtinta. 77 už, prieš susilaikė atmesta. 78 už, prieš susilaikė atmestas. 79 už, prieš susilaikė patvirtinta. 80 už, prieš susilaikė regis atmesta. Tikrinamės. patvirtinta. 81 ir 82 dviejų kartų. Už prieš susilaikė patvirtinta. Perspėkit mane anksčiau, sako pirmininkė. Mes balsavome be reikalo dėl vieno iš pakeitimų. Turime perėti prie 83 už, prieš susilaikė patvirtinta. 84 už, prieš susilaikė atmesta. 85 už. Dėl 85 tikrinamės. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 86 už prieš susilaikė patvirtinta 87 už, prieš susilaikė patvirtinta 88 už, prieš susilaikė patvirtinta 89 už, prieš susilaikė patvirtinta 90 už, prieš susilaikė patvirtinta 91 už, prieš susilaikė atmesta. Tikrinamės dėl 91. Taip ir žinau, kad viso pakeitimo reikės tikrintis, sako pirmininkė. Markus, atmestas jūsų pakeitimas. 19 už, 20 prieš. 92. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. E, neaišku, vėl turime ir 92, 92 pakeitimą pasitikrinti. Baigiam balsuoti. Atmesta. Vėlgi labai nedidelė persvara atmesta. 93 už, prieš susilaikė atmesta. 94 už, prieš susilaikė patvirtinta. 95 už, prieš susilaikė patvirtinta. 96 už, prieš susilaikė atmesta, regisi. Pasitikrinkim. Na taip, jums be abejo svarbu, kaip mes balsavome. Tikrinamės 96. Atmesta. 97 už. Prieš susilaikė atmesta. 98 už. Prieš susilaikė atmesta. 99 už. Prieš Regisi atmesta. Galim pasitikrinti, jeigu pageidaujate. Dėl 99 pasitikrinkim. Patvirtinta. Šimtasis. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas vienas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas du už, prieš susilaikė patvirtinta, 103 už, prieš susilaikė atmesta, 104 už, prieš pasitikrinam dėl 104. Baigiam balsuoti. Patvirtinta 21 už, 19 prieš. 20 už, prieš susilaikė atmesta. Pasitikriname dėl 22 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 105 už, prieš, susilaikė, reikės atmesta. Markus, ar norėtumėte, kad pasitikrintume dėl 105? Tikrinamės nes iš tikrųjų balsų persvara viena ar kita pusė yra labai nedidelė. Patvirtinta regisi. Dvidešimt už devyniolika prieš. Šimtas šeštasis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Šimtas septintas už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkim. Nes Matau, kad atmesta, bet, na, ką gali žinoti, patikrinkim dėl visako. Patvirtinta vieno balsų persvara. 108 už. Jūs žinote, kad proporcijos ir frakcijos dažnai keičiasi, nes trūksta daug žmonių. 108 už prieš susilaikė, regis patvirtinta, 109 už, prieš susilaikė, atmesta. 116. Sako mus Dagmara. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Tikriname dėl 116. atmesta. 117 kas už, prieš susilaikė atmesta. Na, tikrintis neteks, nes matosi net jūsų frakcija nevyta. 118 prieš susilaikė atmesta. 119 už, prieš susilaikė atmesta. 120 už, prieš susilaikė atmesta. 121 už, prieš susilaikė patvirtinta. 122 už, prieš susilaikė atmesta. O dabar konstatuojama dalis. 24 sakymas už, prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis už, prieš susilaikė patvirtinta. 25 už, prieš susilaikė atmesta. 26 už, prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis už, prieš susilaikė atmesta. 27 už, prieš susilaikė atmesta. 28 už, prieš susilaikė patvirtinta. 29 už, prieš susilaikė atmesta. 30 už, prieš susilaikė atmesta. 31 už, prieš susilaikė patvirtinta. 32 už, prieš susilaikė patvirtinta. 3 už, prieš susilaikė patvirtinta. 4 už, prieš susilaikė patvirtinta. 33 už, prieš 33 už, prieš susilaikė atmesta, regisi, pasitikrinam dėl 33. Patvirtinta. 20 už, 19 prieš. 34 už. Teisingai atkrenta 34, sako pirmininkė. 35 pakeitimas dabar. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvi frakcijos prieš vieną susilaikė. 36 už. Pri, kas 36 už, prieš susilaikė patvirtinta. 37 už, prieš susilaikė patvirtinta. 38 už, prieš susilaikė patvirtinta. 6 už, prieš susilaikė atmesta. Nors nu, ir balsuoti nereikėtų iš to pakeitimo, sako pirmininkė. 39 pakeitimas dabar. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 40 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 41 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 7 už. Pasitikriname dėl 7. Lygiai pasiskirstė balsai. Atmesta. 42 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 43 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 44 už. Atmesta. 45 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 46 už prieš susilaikė patvirtinta 47 už, prieš susilaikė patvirtinta 8 už, prieš susilaikė atmesta Tikrinamės dėl aštuntojo. Baigėme balsuoti. Atmesta. Devintasis pakeitimas dabar. Už prieš susilaikymą tvirtina 40. Dešimtasis už prieš susilaikė atmesta. Dešimtasis už prieš susilaikė regis atmesta. Ar norėtumėte tikrintis? Tiek kartų tikrinamės dėl Markus prašymo, tai galėtume pasitikrinti, kai to nori ir kiti kolegos, kodėlgi ne. Ne visi balsuoja, tačiau ką jau čia padarysi? Patvirtinta, baigus balsavimą. Dėl dešimto. Dabar balsuojame dėl viso dokumento su pakeitimais. O dabar pana Ūdžės pranešimas. Bendro žemės ūkio politikos finansavimas valdymas stebėsena. Bendro žemės ūkio politikos finansavimas valdymas ir stebėsena. 11 darbo tvarkės punktas. Šeštas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas susilaiko, priimta. Aštuntas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Atmesta. Devintas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 35. Už, prieš, susilaiko, priimta. 36. Už, prieš, susilaiko, priimta. 37. Už, prieš, susilaiko, priimta. 12 už, prieš susilaiko priimta. 13 už, prieš susilaiko priimta. 41 už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 41. atmesta vieno balso persvara. 42 už, prieš susilaiko priimta. 43 už, prieš susilaiko priimta. 44 už, prieš susilaiko priimta. 46 už, prieš susilaiko priimta. 47 už, prieš susilaiko priimta. 48 atkrenta. 14 už, prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl 14. Galbūt jūs ir teisūs. Atmesta, taip. 14 atmestas, 15 už, prieš susilaiko priimta. 15 už, prieš susilaiko priimta. 16. Už, prieš, susilaiko, priimta. 52. Už, prieš, susilaiko, priimta. 17. Už, prieš, susilaiko, priimta. 53. Už, prieš, susilaiko, priimta. 20. Už, prieš, susilaiko, priimta. Konstatuojamosios dalis. Pirmas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Antras atsiimtas. Antrasis kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. 24 už prieš. Už prieš susilaiko priimta. 25 už prieš susilaiko priimta. 26 už prieš susilaiko priimta. 5 už prieš susilaiko priimta. 27 už prieš susilaiko priimta. 28 už prieš susilaiko priimta, 29 už prieš susilaiko priimta, 30 už prieš susilaiko priimta, 33 už. Pasitikrinkime dėl 33. Jo. Balsavimas baigtas, priimta. 34 už prieš susilaiko priimta. Balsuojam už visą dokumentą. Nei vieno prieš. Dabar tiesioginės išmokos ūkininkams pagal BŽUP paramos schemas. Katrin Grės pranešimas. Visi pasirengę? 45 už, prieš, susilaiko, priimta. 46 už, prieš, susilaiko, atmesta. 48 už, prieš, susilaiko, priimta, atmesta. 11 už, prieš, susilaiko, priimta, man atrodo. Pasitikrinkime dėl 11. Baigiame. Priimta. 22 ir 18 prieš. Pirmasis kompromisas už, prieš, pasitikrinkime dėl pirmojo kompromiso. Baigiame. Atmesta. 15 už, 50. 50, kadangi kompromisas atmesta, už prieš susilaiko atmesta, 51, už prieš susilaiko atmesta, 15, už prieš susilaiko atmesta, 16, už prieš susilaiko priimta. Norite pastikrinti? Prašom. Nes aš turėjau dviejonių iš karto. Eidžiu pastikrinti. 22 už 19 prieš priimta. 17 už prieš ta, ta pati padėtis. Dėl 17 pasitikrinimkime Atmesta. Dabar žod... 19 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui. Mes balsuojam dėl jo, taip, ponė Sikirski. Kas už? be žodinio pakeitimo. Prieš susilaiko atrodo priimta. Pastikrinkime. 19 be žodinio pakeitimo. Priimta vieno balso persvara. Galim dar kartą pasitikrinti yra kokių problemų. Taip. Mėlyje kolegos, noriu Katrin Grės vardu, pranešėjos vardu pasakyti, jinai negalėjo dalyvauti šiuo metu ir atsiprašo, kad nedalyvauja. Jinai apgailestauja, kad EPA pasipriešina šitam žodiniam pakeitimui, nes jo siekiama kompromiso dvasios, pateiktas e, kartu su Alde pranešėjų ir ten kalbama apie teritorinius paktus regioninių lygmenių ir apie e, kitus vietinius subjektus ir tuo būdu atsižvelgiama į vietos specifiką. Šis pasiūlymas iš pradžių buvo pateiktas regionų komiteto. Pranešėja siūlo balsuoti už pirminį pakeitimą, tai yra už 3 ir 19 pakeitimą nes jeigu juos priimsime, tai bus rimtas signalas, kad mūsų komitetas geriau įsiklauso į e, teritorinių struktūrų nuomonę. Nebent jūs norit balsuoti prieš. Not, but... Na, mes balsavome jau nors nekalbam apie kompromisą. Ačiū už jūsų pasisakymą, bet jis neturi didelės svarbos. Dabar 18 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmesta? 55. E, ne. Tada 56. 56. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atrodo atmesta. 22. Už? prieš pasitikrinkime dėl 22. Atmesta. Dabar 64. Kas už? Prieš? Visą laiką atmesta. 68. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 69. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 27. Už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime dėl 27. Atmesta. 21.18. 30. 30. Kas už, prieš, silaiko, priimta. Atmesta. 32. Už, prieš, susilaiko. Lygiai tas pats atrodo. Pastikrinkime. Atmesta. 33. Už, prieš, silaiko, atmesta. 75. Už, prieš, susilaiko atmestas. 76 už, prieš susilaiko atmesta. 78 už, prieš susilaiko atmesta. 79 už, prieš susilaiko priimta. 85 už, prieš susilaiko priimta. Konstatuojamusios dalį. Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 36 už prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime. Priimta. 36 priimtas. 35 atkrenta tuo būdu. 37 už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta. 39 už, 39 už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors priešinasi žodiniam pakeitimui? Jeigu Tada balsuojam be žodinio pakeitimo už trečiąjį pakeitimą. Kas už, prieš susilaiko priimta. Galim pasitikrinti. Gerai, pasitikrinkime. Devyniolika prieš dešimt už priimta. Keturiasdešimt antras. Už prieš susilaiko priimta. Pasitikinkime dėl 42. Atmesta. 19 už 19 prieš. Dabar 43 už, prieš, už, prieš, priimta. Nebent norit pastikrinti. Pastikrinkime. Baigiame. Priimta 20 už 17 prieš. Ir galutinis balsavimas už visą reglamento tekstą elektroniniu būdu. Thank you. 18 už 4 prieš 17 susilaiko. Dabar keliaujame prie 13 darbo tvarkės klausimų. gerbiami kolegos, mes e, sužinojome, kad kolega ketina atsijimti, Jonas Sunaržys ketina atsijimti savo pranešimą. Balsavimas bus tikrai sudėtingas. Pradėkime nuo pakeitimo 33-ojo antrame puslapyje, kas už prieš laikė patvirtinta. 37-as, e, čia yra dvi dalys, kas pritartų pirmajai daliai, kas už prieš susilaikė atmestą. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 38 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 39 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 40 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Nors nežinau, sako pirmininkė. Nelengva šiandien balsuoti, tikrinamės dėl 40 pakeitimo. Atmesta. 41 už, prieš. Vėlgi ta pati situacija panašu kad atmesta, bet galim pasitikrinti, kad būtumėm tikri. Dėl 41 tikrinamės. Man atrodo, kad atmesta, tačiau patikrinkime. Atmesta. O dabar turime versti puslapį 68 pakeitimas ketvirtame puslapyje. Kas už? Prieš susilaikė. Regis primta. Tikrinamės, jeigu norite gerai. 69 už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar keliaujam prie konstatuojamosios dalies. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Penktas už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas už prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis už prieš susilaikė patvirtinta. 15. Dabar kas už prieš, regis priimta. Nežinau, nes ECR atstovai balsavo prieš. Tik ne vis dėl 15 pakeitimo. Nes ši frakcija šiandien visą laiką mums rūpešių pridaro. Patvirtinta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaikė, padėtis panašiai regis patvirtinta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė, reikis patvirtinta. Ir baigėme balsuoti dėl visų pakeitimų, o dabar turime balsuoti elektroniniu būdu dėl viso dokumento. Pradedame balsavimą. Exactly, 14. 14, yeah. Um, no, simply that we vote anything which is not related to the common provision of regulation. And this year. And the final vote, and then we will vote in November. What do you mean, on this year? Uh, so, dear colleagues, here is... Gerbiami kolegos, kaip žinote, čia neturime visą pusę balsavimo. Kaip žinote, čia mes kalbame apie susitarimą, nebus balsuojama dėl 13-osios konstatuojamos dalies. Ant Antrasis, penktas kompromisas, vienuoliktas straipsnis, devintame kompromiso nebus balsuojama iki lapkričio mėnesį, kol nebus pakeisti šie straipsniai. Lauksime balsavimo regionų komitete. Šis e, reglamentas nėra dėja suderinimas. Turime dar pasižiūrėti, ar pasieksime sutarimo lapkričio mėnesį. Balsuosime dėl viso, išskyrus antro, penkto ir devinto kompromiso. O dabar Markus, norėčiau paklausti, kas noriu pasakyti. Na, procedūra. Norėjau dėl procedūros arti žodį, kai kurie straipsniai. galėtų būti priešingi negu tam, kas buvo susitarta bendrame reglamente. Tie straipsniai balsavimas tų straipsnių yra atidėtas ir aš norėčiau, kad tai būtų pažymėta posėdžio protokole. Visos frakcijos susitarė dėl kai kurių dalykų esmės. Ir aš norėčiau šiandien tai pabrėžti. Lapkričio mėnesį dėl to turime balsuoti, kaip ir buvo numatyta, net jeigu šiandien tai nebalsuojame. Kolega Vanys Telroj, prašau. Dėl protokolo. Na taip, Markus teisingai sakė, mes esam susitarę nebalsuoti dėl, pavyzdžiui, 11 straipsnio. Bet vakar buvome susitikę su kitais pranešėjais ir mes dėl turinio esame prisėmę įsipareigojimus. Geriau būtų balsuoti, nes mes balsavę, būtume balsavę neturėję tam įgaliojimo, o paskui, būtų reikėtų, o paskui lapkritį reikėtų balsuoti dar kartą. Geriau balsuoti vieną kartą ir nebūtų tada jokių keistų interpretacijų. Ir nebus ginčiama ir teisinė pozicija, teisinis pagrindas mūsų sprendimo. Procedūra man tinka ir patinka, tačiau norėčiau, kad protokole būtų tai pažymėta, kad būtent dėl šios straipsnio buvo pasiektas sustarimas, kuriuo mes laikysimės net balsuodami vėliau it's, <laughs> yeah, okay. I'm sorry, we, we shouldn't just judge. Uh, I, yes, Victor, but we, we don't start any discussion. Na, diskusijos čia turbūt nepradėsime. Be abejo, diskusijos nebus, galiu tik patvirtinti, kad jeigu uh, reglamentas bus keičiamas, tai tuomet aš norėčiau į savo pranešimą įrašyti tą patį sakinį, kad būtų galima nuosekliai laikytis minėtų reglamento nuostatų. Gerai, pradėkime balsuoti. 51 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Antrasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. 52 už, prieš susilaikė patvirtinta. 53 už, 53 už, prieš, prieš, reikės balsavo daugumą kolegų. Atmesta. Trečias kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 55 už, prieš susilaikė atmesta, 56 už, prieš susilaikė atmesta, 3 už, prieš susilaikė patvirtinta, 60 už, prieš susilaikė atmesta, 4 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 61 už, prieš susilaikė patvirtinta. 64 už, prieš susilaikė atmesta. 66 už, prieš susilaikė atmesta. 68 už, prieš susilaikė atmesta. 69 už, prieš susilaikė atmesta. 70 už, prieš susilaikė patvirtinta. 72 už, prieš susilaikė atmesta. 75 už, prieš susilaikė atmesta. Dabar nebalsuosime dėl penkto kompromiso, tad keliaujame šešto kompromiso. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 88 už, prieš susilaikė atmesta. 86 už, prieš susilaikė atmesta. 87 buvo patvirtintas. Septintasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 90... Dėl 11 pakeitimo dabar turės balsuoti už, prieš susilaikė patvirtinta. 98 už, prieš susilaikė atmesta. Aštuntasis kompromisas. Dėl jo regis nebalsuojame. Balsuojame dėl jo. Pasitaisu pirmininkė, balsuojame dėl aštunto kompromiso. Už, prieš susilaikė patvirtinta. O dabar kur keliaujame? Šimtasis pakeitimas už. Prieš susilaikė atmesta. Šimtas. Trečias ir šimtas penktas. Balsuome dėl jų kartu. Teisingai atkrenta 105 pakeitimas. 107 balsuojame, kas už, prieš susilaikė atmesta. 108 už, prieš susilaikė atmesta. 110 už, prieš susilaikė atmesta. 11 straipsnis. Dėl tai jo atidedame 133, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 19 už prieš susilaikė patvirtinta. 134 už prieš. Pasitikriname dėl 134. Atmesta. 20 už prieš susilaikė patvirtinta, 135 už, prieš susilaikė atmesta, 136 už, prieš susilaikė patvirtinta, 137 už, prieš susilaikė patvirtinta, 138 už, prieš susilaikė patvirtinta, 139 už, prieš susilaikė regis patvirtinta, 140 už, prieš susilaikė patvirtinta, 21 už, prieš susilaikė patvirtinta, 22 už, prieš susilaikė patvirtinta. Turime žodinį pakeitimą 23 pakeitimui. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Niekas neprieštarauja. Dėl pakeisto pakeitimo 23 už, prieš susilaikė patvirtinta, 141 už, prieš susilaikė atmesta. 142 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 143 už, prieš susilaikė, patvirtinta 144 už, prieš susilaikė, patvirtinta 145 už, prieš susilaikė, patvirtinta 146 už. Atmesta. 147 už, prieš susilaikė, atmesta 148 už, prieš susilaikė, atmesta 149 už, prieš susilaikė, atmesta 150 kas už, prieš susilaikė atmesta 151 už, prieš susilaikė atmesta 152 už, prieš susilaikė atmesta 153 už, prieš susilaikė atmesta 154 už, prieš susilaikė atmesta. Konstatuojama iš dalies apgintimas iš priešikas už, prieš susilaikė patvirtinta 27 už, prieš susilaikė patvirtinta, 28 už, prieš susilaikė patvirtinta. 29 pakeitimas už, prieš sus, atmesta. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. 30 už, prieš susilaikė atmesta. 31 už, prieš susilaikė atmesta. 32 už, prieš susilaikė patvirtinta. 33 už, prieš susilaikė atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 36 už, prieš susilaikė atmesta. 13 konstatuojimo dalis. Regis nebalsuosime dėl šito, tai keliaujam prie 43 pakeitimo. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 44 už, už prieš susilaikė atmesta. 45 už, prieš susilaikė patvirtinta. 46 už, prieš susilaikė patvirtinta. 47 už, prieš susilaikė atmesta. 48 už, prieš susilaikė patvirtinta. 49 už, prieš susilaikė patvirtinta. 50 už, prieš susilaikė atmesta. 25. Pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Galutinis balsavimas dėl viso dokumento. Vyks jisai lapkričio mėnesį, tiksliau pasitaiso pirmykį, dabar jau nebus balsuoti. Baigėme, bet nebaigėme dar savo posėdžio. Dar vienas dalykas, dėl kurio reikia balsuoti. Penkioliktasis e, darbo tvarkės punktas, kolegos Vlasak pranešimas.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 prieš susilaiko. Turbūt lygiai tas pats kaip ir su 28, bet pasitikrinkime. Taip, atmesta. 40 už, prieš, susilaiko, lygiai tas pats. Atmesta. 41 už, prieš, susilaiko, atmesta. 42 už, prieš, slaiko, atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, priimta. 43 už, prieš, susilaiko, priimta. 44 už, prieš, susilaiko, priimta. 45 už, prieš, susilaiko, priimta. 46 už, prieš, susilaiko, priimta. 5 už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko priimta. 47 už, prieš, pasitikrinkime dėl 47. Pradedame. Atmesta. 48 už, prieš, susilaiko atmesta. 7 už, prieš susilaiko priimta, 49 už, prieš susilaiko priimta, 8 už, prieš susilaiko priimta, 50 už, prieš susilaiko priimta, 51 už, prieš susilaiko priimta, 52 už, prieš susilaiko priimta, 53 už, prieš susilaiko priimta, 54 už, prieš susilaiko priimta, 9 už, prieš susilaiko priimta Dar kartą, kas už devintą, prieš, susilaiko, priimta. Man regis. Dešimtas. Už, prieš, susilaiko, nepriimta. Atmesta. Vienuolikt, vienuoliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. 13 už, prieš susilaiko, atmesta. 14 už, prieš susilaiko, atmesta. Penkioliktas už Konstantą. Vienas už prieš atmestą. Šešioliktas už prieš susilaiko atmestą. Septynioliktas už prieš susilaiko atmestą. Penkiasdešimt penktas už prieš susilaiko atmestą. 56 už, prieš susilaiko atmesta. 57 už, prieš susilaiko atmesta. 58 už, prieš susilaiko atmesta. 59 už, prieš susilaiko atmesta. 60 už, prieš susilaiko atmesta. Konstatuojamasis dalis. 18 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 19 už, prieš susilaiko priimta. 20 už, prieš susilaiko priimta. 21 už, prieš Pasitikrinkime 20, 21. Atmesta 19 už 19 prieš 22 už prieš susilaiko primta. Pirmas už prieš susilaiko primta. 23 už prieš susilaiko primta. Antras už prieš Neaišku, atrodo atmesta, bet pasitikrinkime. Dėl antrojo. Priimta. 24 už, prieš susilaiko priimta. 25 už, prieš susilaiko priimta. 26 už, prieš susilaiko priimta. 27 už, prieš susilaiko priimta. 28 už, prieš susilaiko priimta. Trečias už, prieš, atrodo atmesta. Galim pasitikrinti dėl trečio. Priimta. Nedėlė balsų dauguma. 29. Už prieš susilaiko priimta. Gautinis balsavimas. Pradedame. Priimta.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 Yeah, ladies and gentlemen, we should continue and... Ponios ir ponai, turime tęsti. Kitas darbo tvarkės punktas yra Europos fondams taikytinos bendrosios nuostatos ir reglamento panaikinimas. Jūs žinote, kad mūsų pranešėjai yra ponia Krell ir ponas Van Nistelroj. Ar ponia Maconė dabar nori kalbėti? Ar vėliau? Ne, pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjams, o po to jums. Žinau, kokia problema jums yra iškilusi, ponė Matsonė, bet pirmiausia, išklausykime pranešėjų. Pirmiausia, Lambert, po to Konstanca, po to jūs. Lambertai, žodis jums. Turiu pasakyti, kad turime tik pusvalandį šitoms diskusijoms. Prašau kalbėti trumpai. trumpai. Kaip dirbsime? Liepos mėnesį buvo mums suformuoluotas mandatas. Po orientacinio susitikimo buvo suorganizuoti trilogai. Dabar trilogas vyksta kas savaitę išskyrus Strasbūro savaitės Mes šiems susitikimams teikiame prioritetą. Pradėję šį darbą turėjome išsiaiškinti vieni kitų pozicijas. Taip pat kolegos šešėliniai pranešėjai dėl bendrojo pranešimo stebi šį procesą. Taigi reikia stebėti situaciją, kaip ir sutarėme. Mes pradėjome darbą remdamiesi savo mandatu, bet turiu pasakyti, kad taryba nėra apsisprendusi dėl visų klausimų, kurie yra įtraukti į mūsų mandatą. reikės susitikti su taryba, tikimės pasiekti pažangos. Dabar daugiausia diskutuojamas dalykas yra straipsnių formuluotės. Kalbame apie apibrieščių formuluotės, apie partnerystės principą. Dabar perėjome jau prie programavimo dalies. Tik, turiu pasakyti, kad tikėjomės pasiekti daugiau pažangos. Dabar jau kitų etapų galėsime balsuoti dėl tų straipsnių, išverstų straipsnių, kurie nebuvo išversti Liepos mėnesį. Tai ruošiamės dabar balsavimui dėl konstatuojamųjų dalių. Tokia yra padėtis, pažangos nelabai daug, bet vis dėlto pavyko aptarti daug straipsnių ir išsiaiškinti, ar taryba nekeis savo pozicijos. Mes nuo savo pagrindinių principų visai nenutolome, Tokia būtų bendra įžanga. Galbūt Konstanca galės papildyti. Tik keletas trumpų pastabų. Partnerystės principas bus vienas sudėtingiausių dalykų, dėl kurių dėrėsimės. Taryba teigia, kad iš principo su mumis sutinka, bet jiems nepatinka mūsų pasiūlymai. Taigi dėrybos bus sunkios. Dėl bendrosios strateginės programos komisija pateikė pasiūlymą ir mes jau esame sakę, kad reikia pasitikrinti tą pasiūlymą, esame pasirengę apie jį diskutuoti. Bet kol kas turime tik pasiūlymą, o visa kita Lambertas jau paminėjo. Pažangos yra, bet ne tiek daug, kiek norėjome. Ačiū. Ačiū už šią informaciją, išgirdome ir kai ką naujo, dabar ponia Matsoni. Diskuza, jau keisto. Dėkuoju pirmininkė, atsiprašau, prašiau žodžio anksčiau, nes e, norėjau pasisakyti labiau dėl metodikos negu dėl turinio. Ir e, norėjau, kad užtikrintume e, tam tikrą patogumą pranešėjams. Ir taip pat norėjau palaikyti kitus reglamentus. <coughs> galbūt trilogą, atidedant trilogą buvo sutarta nuo pradžios, kad visi pranešėjai, net ir pranešėjai dėl atskirų reglamentų, galės dirbti pagal teminės grupės tam tikras. Ir 14 14.20 darbo atvarkės kontekste galbūt tikslinga būtų remtis tokiu išdėstymu. Iš pradžių struktūrinių fondų e, tematiką ir paskui eiti į atskirus e, reglamentus. Na, o aišku, norint palengvinti darbą ir užtikrinti didesnį veiksmingumą ir galutinio produkto geresnę kokybę, galbūt Aš beje esu ne vieną kartą pasisakusi šituo klausimu ir e, man buvo pasakyta vadovybės, kad e, nuo pat darbo pradžios dirbsime pagal tas teminės grupės, o ne pagal atskirus reglamentus, tad e, kaip dabar bus iš tikrųjų ir ar galime pataisyti, pakoreguoti tą metodiką. No, velocemente, anche io mi aggan... Mi... Dėkui, aš taip pat labai trumpai norėčiau pasisakyti ir palaikyti kolegos prašymą, jeigu yra įmanoma pakeisti darbo metodiką ir dirbti pagal teminės grupės, tai manau, kad e, iš tikrųjų būtų daug tikslingiau ir veiksmingiau. Diskusija būtų veiksmingesnė. Tuomet uh, galėtume iš tikrųjų pasiekti didesnės dinamikos ir e, veiksmingumo. Tokia svarbia tema kalbėjome. Konstantas Krėl. Taip, vyko diskusijos, vyko parengiamasis posėdis iš karto po Liepos 11 ar 12 dienos. Sutarėme diskutuoti pagal teminius blokus, bet ir pagal reglamentus. Nusprendėme pradėti nuo bendrojo reglamento, o toliau vėliau pereiti prie kitų reglamentų ir dirbti su jų dėrybinėmis komandomis. Pirmininkė Danuta Hübner mums, mus informavo, kas įeina į tas dėrybininkų grupės Ir jeigu reikia aptarti tam tikrus konkrečius dalykus, jeigu kai kurios temos persidengia, tada komiteto pirmininkė ir mūsų dėrybų vadovai, taip pat kolegos iš kitų dėrybininkų grupių bus kviečiami į susitikimus. Mes pradėjome šį darbą, surengėme antrąjį trilogą, dabar yra rengiami kiti. Ir dabar kalbėdami apie bendrąjį reglamentą, būtent kalbame apie teminius blokus. Ačiū. Turime siekti pažangos įvairiais lygiais. Ir aš puikiai suprantu, kodėl yra pateikiamas klausimas, kaip viską suderinti, kaip teikti kaip galima geresnį informaciją. Konstanca jau pasakė, kad norime dirbti sparčiau, Norime pradėti dėrybas dėl atskirų reglamentų. Kiek man yra žinoma, jau yra parengtos preliminarios darbo tvarkės dėl visų temų. Taigi nebus taip, kad iš karto dirbsime su visais reglamentais, kiek, apie kiekvieną iš jų diskutuosime savo keliu, bet žinoma, bus ir derinama manau, kad galbūt dabar susidar, yra susidaręs klaidingas įspūdis, kad mes apie viską kalbame kartu. Ne, yra skirtingos dėrybininkų grupės ir jeigu norite apie tai daugiau informacijos, mes esame visiškai atviri jūsų prašymams. Gal galėsime pasikviesti ir, ir kitų pranešėjų, reikės išsiaiškinti, ar tai įmanoma. Turiu. Buvo patiktas klausimas apie planavimą. Uh, Esame parengę planus iki lapkričio mėnesio, taigi turime finansinių reglamentų paketą. Būtų labai gerai ir su Europos komisija išsiaiškinti, ar galima būtų į vieną iš mūsų balsavimų įtraukti ir finansinį reglamentą. Mes ką tik sutarėme e, dėl pakeitimų, dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, dėl to fondo, dėl finansinio reglamento. Klausimas, ar mes galime įterpti savo tekstus vieną po kito į finansinį reglamentą. Galbūt galėtume adresuoti šį klausimą Europos komisijos ekspertams. Dabar norėčiau paklausti ponios Matsoni. Kaip jį vertina jai pateiktus atsakymus? Ar tie atsakymai ją tenkina, ar dar yra problemų? Kiek atsimenu, buvo norima renkti dėrybas tais klausimais, dalyvaujant kiekvienam pranešėjui. Aš savo frakcijos vardu galėčiau pateikti tokį patį skundą. Buvo skundžiamasi, kad ne visada darbo metodai pasiteisina. tam tikri dalykai nėra visiškai skaidrus ir jeigu tokių problemų vis kyla, tai tikrai yra realios problemos. Taigi kaip ponia Maconi vertina šios atsakymus? Nona. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, ne, e, visiškai e, patenkinta, dėl kad turinio požiūrių nepritariu tam, kas buvo pasakyta. Nes manau, kad būtų geriau taip daryti, kaip aš iš pradžių e, siūliau. Ir, e, Taip geriau būtų ir organizuoti darybas, kad e, visos interesuotos pusės galėtų e, dalyvauti. Na, o paskui galbūt šituo atveju atsitiko taip, kaip ir e, taip, taip, kad buvo netinkamai nubalsuota dėl kompromisinio pasiūlymo, Nes e, aš primenu, kad e, ne vieną kartą pati asmeniškai kalbėjau, kuomet buvo kalbama apie organizaciją, organizacinius dalykus ir per paskutinį posėdį prašiau patikslinimų ir jeigu būtų viskas e, daroma taip, kaip sak, sakiau tuomet, teminiais blokais, tai būtų daug geriau. Na, na o dabar turint galvoje tai, ką sakė kolega Krell, tai čia yra supratimo problema, bet aš lieku prie savo nuomonės. Su klausimu. Jan Olbricht. Nenoriu pradėti diskusijų, nes laiko nedaug. Tiesiog pateiksiu trumpą informaciją. Pirmiausia, darybininkų komanda regionės plėtros fondo su komisija ir taryba dar nesutarė dėl visko. Antra, aš gavau informaciją iš ponios Hubner, iš mūsų komiteto pirmininkės, kad darbas dėl bendro reglamento vyks ir toliau palaipsniui pranešėjai bus kviečiami kalbėti apie atskirus sektorius ir bus aptariami konkretus labai klausimai. Aš kaip pranešėjas irgi laukiu, kol būsiu informuotas, kad vieną ar kitą dieną, tam tikrą datą, mes turėsime susirinkti ir kalbėti apie bendrai reglamentą. Jų kol kas nėra jokios tendencijos į visus posėdžius kviesti visus pranešėjus. Buvo priimtas sprendimas kviesti pranešėjus kalbėti konkrečiomis temomis, tam tikrų nustatytų metų. Aš esu gavęs tokią informaciją, aš laukiu irgi informacijos ir žinosiu, kokiuose posėdžiuose aš turiu dalyvauti. Tokia yra mano turima informacija. Konstantas Kryl. Ja, so ist ja die Verabredung, dass wenn immer, wenn äh, inhaltliche Themen. Na, taip, atsižvelgiama į temas, į turinį. Ir tuomet, jeigu temus yra susijusios su kitais reglamentais, be abejo, pranešėjai bus kviečiami, tai buvo sutarta. Tačiau problema yra štai kokia. Mes vis tebesame dar pradinėme darbo etape. Kad ir dėl bendrojo reglamento, pavyzdžiui apie ką mes kalbame, partnerystės principą, apie Elksenos kodeksą, apie atskiras savokas. Toliau niekur nesam nuėję. Aštuntajame straipsnėje, man atrodo, apie tai yra šnekama. Tarybos buvo paprašyta mums pateikti tekstą tu, su, su tais keturiais su tais keturiais išėstais dalykais. Mes dar ir paties teksto negavome tų keturių stulpelių teksto mes negavome jo. Išklausite kolegos Lambert Mes niekur labai toli nenuėjome. Ir dėl to dar ir nebuvo progos pakviesti pranešėjų atsakingų už kitus reglamentus. Na, o paskui jau aišku, kad dirbant toliau uh, bus siekiama daugiau pažangos. Kol kas jie yra lėta, tačiau tikiuosi, kad darbų ritmas paspartės, nes jeigu dirbsime šitaip, ir tai vyksta ne dėl mūsų kalties nes ir taryboje vyksta diskusijų dėl to, ne viskas nusprendžiama iš karto, ne visada galima su tarybos ir komisijos e, formuluotomis sutikti. Ir dažnai mums tiesiog yra sakoma, kad na, ne, turiu su tarybos darbo grupė dar vienus ar kitus suderinti, pasižiūrėti, kokius mes turime galiojimus ir panašiai. Tad iš tikrųjų netaip viskas yra paprasta ir tikiuosi, kad galėsime paspartinti savo darbus. kalbėsime apie tas temas, kurios priklauso mūsų kolegų kompetencijų ir šeimas, jūs būtinai pakviesime. Pirmininkas, dėkuoju. Tokią informaciją galėtume pateikti kolegai Maconį. Tikiuosi, kad taip bus dirbama ir toliau, dvišalių pagrindų. Jeigu problemų bus, tai tuomet galėsime jas aptarti ir išsiaiškinsime, ką galime padaryti. Turėsime progos prie, vėliau prie tų klausimų sugrįžti dvišalių pagrindų. O dabar žodis komisijos atstovams. Eh, Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Okay, the, the last. Just a short information. We, uh... Šiek tiek informacijos. Dėl Sanglaudos fondo reglamento mūsų situacija yra tokia pati. Mūs, aš uh, žinau, kad vykti trišaliai susitikimai, bet iš tarybos dar neturim atsakymo. Ir kai turėsime daugiau informacijos, gausime atsakymus, pradėsime trialogo susitikimus ir kviesime kolegas atsakingus už, už šį dokumentą, už bendrųjų nuostatų reglamentą, tada kai to reikės. Clarifying. Ačiū už paaiškinimus, sako pirmininkas. O dabar perina prie finansinio reglamento. Ponas Berkovič, matau, yra mūsų salėje žodis jums. Um, Ačiū, kalbėsiu trumpai. Sritis yra techninė, todėl iš karto prašau jūsų atleidimo, jeigu vienas ar kitas dalykas nuskambės sudėtingai. Visų pirma, trumpa pastaba dėl bendrosios strateginės programos. Komisija pateikė pasiūlymą dėl šios ryties reglamento keitimo. Ten atsižvelgėme į parlamento nuomonės ir bendradarbiausime su parlamentu, galutinai tardamėsi dėl šio klausimo. Esame pateikę priedą, kuriame siūlome deleguotąjį aktą, kuriame iš esmės bus išdėstyti mažiau svarbus elementai. Dabar pereisiu prie pritaikymo klausimų pritaikymo reikia tekste, atsižvelgiant į peržiūrėtą finansinį reglamentą. Manau, labai svarbu prisiminti, koks buvo mūsų išeities taškas. Komisijos pasiūlymo išeities taškas ir peržiūrint finansinį reglamentą ir bendrųjų nuostatų reglamentą buvo Europos parlamento rekomendacijos pateiktos 2010 mm, metais patvirtinant biudžeto įvykdymą. Buvo kalbama apie tam tikras sankcijų priemonės. Buvo sakoma, kad 7-13 metų finansinėje perspektyvoje nėra pakankamai priemonių, kurios skatintų valstybės narės laikytis taisyklių ir taip pat komisija neturi galimybių paskatinti arba nubausti už taisyklių e, laikymosi. Buvo akcentuotas komisijos priežiūros vaidmuo ir buvo teigiama, kad komisija turi prisijimti galutinę atsakomybę už biudžeto įvykdymą. Rekomendacijose taip pat buvo pateikta tam tikrų konkrečių pasiūlymų, pavyzdžiui, e, neto finansinių korekcijų taikymas. Taigi, būtent į tas rekomendacijas ir atsižvelgėme savo dviejose pasiūlymuose. Ir kalbant apie e, finansų valdymo ir finansinės kontrolės, e, skyriuose matote tos elementus. Reikia tvirto pagrindo komisijos patikinimui. Čia mes pasiūlėme tam tikrą sąskaitų sistemą, kuri peržiūrima ir patvirtinama arba atmetama komisijos. Tam reikia, kad komisija galėtų parengti savo metinį veiklos ataskaitą. Taip pat yra kalbama apie kompensavimo sistemą, yra sulaikomi 10 procentų, kol baigiamas nacionalinis patikrinimų ciklas. Ir galiausiai yra numatyta prievolė valstybėms narėms kompensuoti naudos gavėjams prieš deklaruojant išlaidas komisijai. Tai yra paskata laiku atlikti patikrinimus. Taip pat yra sutelkiamas dėmesys ir sustiprinta komisijos priežiūros vaidmenį. E, yra taikomi sisteminiai, daromos sisteminės korekcijos, pateikus ataskaitas, jeigu auditorumai randa kokiu nors trūkumu. Ir čia tikslas nėra susigražinti pinigus, tiesiog paskatinti valstybės narės tinkamai atlikti savo darbą. Taip pat yra pateikta pasiūlymų, pakeitimų dėl sistemų tvirtinimo nacionaliniu lygiu. Yra taip pat pasiūlymų dėl akreditavimo sistemos remiantis ES kriterijais. Ir čia Svarbus pasikeitimas yra tas, kad atsakomybė tenka valstybėms narėms, o komisija vadovausis riziką grindžiamų požiūrių, vertindama akreditavimo ir institucijų paskirimo procesą. Komisijos nuomonė mes turime išteklius skirti tam, kad tikrintume didžiausios rizikos sritis. Ir žinoma, yra gana sudėtinga tas problematiškiausias rytis nustatyti. Būtent tokie pasiūlymai buvo pateikti. Dauguma jų nepasikeitė ir, žinoma, komisijos tikslai bendrųjų nuostatų reglamente taip pat nepasikeitė. Buvo tam tikrų pasikeitimų dėl finansinio reglamento ir dabar labai trumpai juos apžvelgsiu. Kalbant apie suskaitų analizę ir patvirtinimą, prireikė tam tikrų pakeitimų. E, Finansinėme reglamente nebekalbama apie sąskaitų kliringą, taigi reikia pakoreguoti procedūrą dėl sąskaitų e, prieimimo. Čia dabar galios paprasčiausia apskaitos procedūra. Taip pat reikėjo paaiškinti, patikslinti kai kurias procedūras daugelio sistemos aspektų nereikėjo keisti, nereikėjo keisti finansų valdymo sistemos, tai yra 10 procentų lėšų sulaikimas ir, žinoma, finansinės korekcijos. Dabar perėsiu prie įstaigų atsakingų už valdymą ir kontrolę paskirimo. Pirmas pakeitimas, kurio reikia, yra tas, kad terminą akreditavimas reikia skirti pakeisti terminų paskirimas ir reikia išbraukti nuorodas į akreditavimo įstaigas. Kai kurie elementai dabar dubliuoja tai, kas yra pasakyta finansinėme reglamente, taigi juos galima tiesiog išbraukti. Be to, reikia pasvarstyti, ar reikia tam tikro bandomojo proceso ar ne. Tačiau nereikia keisti valdy, valdančiųjų ir tvirtinančių įstaigų skirimo proceso ir nereikia keisti paskirimui reikalingų kriterijų. Ir, kaip jau sakiau, mūsų nuomonė nereikia keisti komisijos atliekamo vertinimo proceso, turiu galvoje paskirtų įstaigų vertinimo proceso. Mūsų nuomonė, čia mes kalbame apie techninį darbą, reikia tam tikrų pakeitimų Tačiau esminių turinio pakeitimų neprireiks, tos techninius pakeitimus bus galima atlikti gana greitai. Ačiū. What's first? It is that, that, that we can work now on this, this, uh, on this basis. Taigi mes dabar galime ir dirbti, remdamėsi šią informaciją. Po balsavimo plenarinėje sesijoje dėl finansinio reglamento Parengsime tekstą, kurį bus galima aptarti ir dėl, dėl kurio bus galima balsuoti. Taigi, mūsų planai įgyvendinami taip, kaip ir buvo numatyta. Tokią išvadą galiu padaryti, jeigu atsiras kokiu nors komplikacijų, išklausysime jas. Ja, dann herzlichen Dank an die Kommission und unsere Berichter. Dėkoju. Komisijos atstovai. Ačiū pranešėjui už paaiškinimus. O dabar ES solidarumo fondas įgyvendinimas ir taikymas. 19 darbuotojų klausimas. Prašom, žodis pranešėjai. Gracias. Eh, empezaré por de. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau priminti Ispanijos pietričiuose nesenai įvykusius potvinius Malagoje ir kitur. Dešimtis kantėjusių žmonių, kai kurie iš jų dingo be žinios. Taip pat materialinių nuostolių buvo daug padaryta Kai kurie miesteliai ir kaimai ypač smarkiai nukentėjo tose vietose. Ir e, buvo iš tikrųjų padaryta labai daug e, nuostolių, daug kas neteko savo turto, namų, gyvulių, naminių. Tad norėčiau iš tikrųjų priminti šitos e, įvykius ir 2002 metais mes e, esame prieimę be galo svarbę ir teigiamą priemonę finansinės e, pagalbos rytyje solidarumo fondą, kuris naudojamas uh, gamtinių katastrofų metu, leidžiantis veikti regioninių lygmenių, kaimininėse valstybėse. Ir kaip žinote, 2009 metais Akviloje, Italijoje e, įvyko žemės e, drebėjimas, padaręs nuostolius daugiau e, negu, daugiau negu 2 milijardai eurų. Ir iki šiol suteikta pagalba buvo pati didžiausia pagalba suteikta būtent ten. Uh, Aišku, teikiant e, solidarumą pagalbą iškyla ir kai kurių kliučių ir sunkumų. Ir būtent dėl to 2005 metais prasidėjo peržiūra atitinkamų teisės aktų, todėl kad iškyla problemų dėl taikymos ryties, dėl kitų aspektų. Ir nors e, taryba, e, nors parlamentas ir komisija sutarė dėl esminių E, dalykų vis dėlto nebuvo susitarta su taryba ir todėl komisija turėjo suimti savo pasiūlymą. Dabar mes galime patobulinti Europos solidarumo fondą, atsižvelgdami į audito rūmų 2008 metų ataskaitą, kur yra rašoma, kad ir regioninės, regioninių katastrofų metu labai sunku atliepti lūkesčiams realiai, todėl kad apibrieštis minimas dokumente yra pakankamai neaiškios ir teismas taip pat kritikavo priemonės taikymo greitį ir 2011 spalio mėnesį peržiūros kontekste komisija pateikė komunikatą siekdama išvengti klaidų kurių buvo padaryta anksčiau, koreguojant tekstą. Tačiau tie pakeitimai neapėmė taikymo srities pranešimo projekte yra apžvelgiami rezultatai dešimties metų naudojimo Europos solidarumo fondo. Tai yra e, svarbus fondas, siunčiantis solidarumo signalą ir iš tikrųjų jo naudojimas turėjo teigiamą poveikį viešai nuomoniai. Tačiau e, kita vertus, ir aš tai sakau savo pranešime, buvo bereikalingo dėlsimo, vėlavimo, teikiant pagalbą valstybėse narėse ir taip pat e, daug kas dar lieka e, gremėzdiška, sunkiai gyvendinama ir procedūrų gyvendimas užima per daug laiko nes kartais pagalba sumokama praėjus nuo katastrofos 9 ar 10 mėnesių. Tuo tarpu valstybių narių paraiškos ateina per porą mėnesių. Kalbant apie katastrofas kurias sukelia patys žmonės, tai tuomet nuostoliai yra, patenka į, į, į draudimo e, sritį regioninių katastrofų skaičius buvo didelis, tačiau ne visos jos patenka į reglamento taikymą sritį, todėl kad nėra aiškios apibriešties, kas yra regioninė katastrofa. Uh, Todėl pranešime mes reikalaujame, kad būtų labai aiškiai, remiantis aiškiais kriterijais ir radikliais, e, nustatoma, kas patenka ir kas nepatenka į e, šią apibriežtį. Todėl rimtos katastrofas šioje srityje sunku laikytis. E, reglamente numatyto laiko tarp 10 savaičių po e, pirmos padarytos žalos. Pavyzdžiui, jeigu tai yra sausra, tai tokios nuostatos kelia e, problemų, kaip jūs suprantat. Dabar ne, neliečiant finansinio paketo ir išlaidų aspekto Mes taip pat e, prašom palengvinti biurokratinę naštą, kad e, teikiamos pagalbos terminai nebūtų tokie ilgi, pagalbos teikimas būtų greitesnis. Prieš tai galiausiame reglamente taip pat buvo tas trūkumas įtvirtintas, jog nuo sprendimo prieimimo iki gyvenimo taip pat praeidavo pakankamai daug e, laiko. Mes e, manome, kad e, nukentėjusioms valstybėms pagalbos teikimas turėtų, teikimo procesas turėtų būti palengvintas, kaip aš jau sakiau šiame kontekste, reikia patikslinti savokas, tokias kaip uh, regioninės katastrofos e, savoką, taip pat e, galim kalbėti tekste apie technologinės katastrofas arba tam tikrą domino efektą, kuris gali apimti kaiminės valstybės ir solidarumo fondas turėtų taip pat apimti šitą dalyką. Reikėtų taip pat aiškių rodiklių ir kriterijų siekiant apibriežti regioninės E, katastrofas regionuose, net regionuose N plus 2. Manau, kad dėl kriterijų aiškumo mes visi sutarėme. Yra labai mažai regionų, kurie atitinka fiksuojamus procentinius dydžius, todėl šie dalykai taip pat turėtų būti pakoreguoti. ypač tais atvejais, kai iškyla sausrų problema, e, yra numatytas, e, numatyta gautinė nuomonė, tai kada galime pateikti pakeitimus, aš jų laukiu, manau, kad tekstą dar galime patobulinti ir tai yra būtina, nepaisant to, kad e, dabar krizės metas ir kad taryba nelabai palankiai žiūri, tačiau aš manau, kad vis dėlto galim daug ką E, patikslinti, nes šios nuostatos iš tikrųjų yra labai e, svarbios ir e, jų poveikis bus labai teigiamas visai Europai. Na, iš tikrųjų, tema labai įdomi. Norėčiau tik tai paklausti, Ar mano klausimas bus aptariamas šiandien ar kitą dieną? Okay, and, uh, you... Siūlau tik nustatyti terminą pakeitimams teikti be diskusijų, ar jūs tai tenkina. Ačiū. Dabar Konstanca apie šį pranešimą. Um, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponas Savrakakis atsiprašo, kad negali dalyvauti posėdėje, nes jis yra pranešėjęs solidarumo fondo klausimų. Tai jis paprašė jo atsakymus į klausimus pateikti jums. Aš turėčiau tai padaryti šiandien. Dėkoju pranešėjai už puikų pranešimo projektą. Pranešimo pavadinimas sako, kad solidarumo fondas yra iš tikrųjų vienas iš svarbiausių siūlymų priemonių. Ir mes turime naudotis šią priemonę. Šio fondo geresniam panaudojimui visose valstybės narėse vyko konsultacijos. E, matoma, kad labai svarbus dalykas yra ekonominė pagalba nukentėjusiems nuo gamtos nelaimių. Pranešėjas siūlo aiškiai apibriežti, kas yra, um, kas yra gamtinė nelaimė, kas yra regioninė uh, gamtinė katastrofa ir panašiai. Kai kuriems regionams yra sunku apibriežti vienodai, kas yra gamtinė katastrofa. Ir turėtume atlikti šį darbą, aiškiai apibrėždami, kokio tipo nelaimio atveju žmonės gali sulaukti paramos. E, tai padėtų sumažinti atmestų paraiškų pagalbai gauti skaičių. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, jog remiu pranešėjos nuomonę, kad fondas turi ir toliau būti panaudojamas tik neįlinių aplinkybių atveju, net jeigu um, nelaimė ir nesiekia to ribinio lygio, nuo kada teikiama pagalba. E, svarbu užtikrinti nuo gamtinių nelaimių nukentėjusiems piliečiams tinkamą pagalbą, tačiau matėme, kad tos procedūros, pasitelkiant fondo lėšas, dažnai yra labai ilgos ir pagalba gauti laiku atskiriams reikėtams yra labai sunku. Tad būtina pagerinti fondo lankstumą ir jo efektyvumą, būtina supaprastinti jo panaudojimo taisyklės ir pagerinti jo valdyseną. Tai tiesiog sutrumpintų laiką tarp pačios nelaimės, tarp pačio įvykio ir pagalbos gavimo. Solidarumo fondo pasitelkimas yra labai svarbus faktorius siekia teikti efektyvę pagalba. Ir pastarųjų metų fondo efektyvumą kritikavo auditorumai. Aš manau, kad e, pranešė pateikė labai gerų minčių susijusių su didesniu fondo lankstumu. Mes turėtume rasti sprendimus, kad fondas iš tikrųjų galėtų e, efektyviau veikti ir padėti nukentėjusiems regionams ir žmonėms. Galiausiai pritariu Europos komisijos siūlymui išlaikyti šį fondą 14-20 metais už um, um, metinės finansinės programos ribų. Ačiū, Konstantas, sako pirmininkas. Gal dar pranešėje turėtų kažkokių papildomų pastabų? Gracias, no, solo dar las gracias a... Dėkoju. Norėčiau tik padėkoti Konstancijai ir tiesiog lauksiu kolegų pakeitimų visi kartu galėtume dirbti toliau šio klausimu. Ačiū. Ar norėtų pasakyti komisijos atstovai? Regis ne. Dėkuoju. Tada informuosiu Jūs apie terminą, iki kurio galima teikti pakeitimus. Tai yra spalio 17 diena. O dėl kitų trijų pranešimų, kurių šiandien nepavyks aptarti, Dėl ponios Riulė pranešimo. Terminas teikti pakeitimus yra lapkričio 27 diena. Pono Manka pranešimas taip pat lapkričio 27, o ponios Kolarska Bobinska pranešimui pakeitimus galima teikti iki lapkričio 26 dienos. Tokie yra pakeitimų teikimo terminai. Ačiū. Ir dar likusiems keliams nariams noriu padėkoti už dalyvavimą, posėdį baigiame.